Buenas tardes, eh, colegas. Vamos a, a dar comienzo. Labadiena, kolegos. Pradėsime šios dienos posėdį pagal darbo atvarkę. Pradėsime nuo dešimto darbo atvarkės punkto. Tai yra diskusija dėl direktyvos įgyvendinimo. Tai yra direktyva skirta kovai su kova e, prekyba žmonėmis bei aukų apsaugos užtikrinimu. Mūsų pranešėja ponė Berder. Gal jį pasiruošusi. Prašau žodis jums. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Trumpai apžvelgsiu savo pranešimą. Noriu padėkoti Andželai ir FEM sekretoriatui ir kitiems kolegoms, kurie dirbo su manimi labai glaudžiai. EPRS kolegos irgi labai padėjo rengiant šitą pranešimą. Iš tikrųjų, informacijos yra labai daug visur. Ir man labai įdomu, kągi pasakys ekspertai, kurie, padėjo, pa, kurie padės vėliau parengti EPRS pranešimą. Dabar kol kas dar nėra. Bet labai svarbu dabar pažiūrėti, kaip sekasi įgyvendinti šitą direktyvą ir strategiją po 2016 metų. Komisija mus informavo, kad ateinančiais metais turėtų būti paskelbta labai daug įvairių ataskaitų. Ji yra pareigota pateikti ataskaitas pagal direktyvą ir taip pat yra atliekama papildomų studijų. Iš mūsų pusės žiūrint, turbūt įdomiausia yra tyrimas e, apie lyčių dimenciją prekybos žmonėmis kontekste. Aš, kaip pranešėjas, turėjau prieigą prie šitos ataskaitos prieš ją oficialiai paskelbint ir man pavyko įtraukti kai kuriuos pasiūlymus, kurie buvo pateikti toje ataskaitoje, į mūsų pačių šios direktyvos vertinimą, į savo pranešimą. Direktyva pati yra labai puikus teisės aktas, ji yra orientuota į aukas, ten taip pat sižvelgiama į tai, koks yra lyčių pasiskirstimas tarp aukų, bet kaip visada skiriasi direktyvos įgyvendinimas valstybėse narėse ir todėl čia dar yra kur tobulėti, reikėtų e, labiau laikytis direktyvoje numatytų terminų. Kol kas visos valstybės narės, išskyrus Vokietija, yra informavusios komisiją, kad perkelia direktyvą į savo nacionalinę teisę. Aš ir toliau seksiu šitą temą ir pabandysiu įsigilinti į tai, kaip yra dirbama įvairiomis temomis. Pavyzdžiui, darbuotojai migrantai yra labai didelėje rizikoje grupėje ir vis tik tai yra daromas teisinis skirtumas tarp priekybos žmonėmis ir nelegalaus žmonių gabenimo. Ir pagrindinis skirtumas čia yra pačių žmonių sutikimas. Ir neįmanoma, kad žmogus duotų sutikimą, kad jį parduotų prekybos žmonėmis atveju. Mano pranešime pagrindinė tema bus aukų patirtis, būtent prekybos žmonėmis aukų patirtis. Labai nelengva yra gauti tikslios statistikos, kaip yra visų organizuotų nusikaltimų atveju, bet Eurostato duomenimis tarp 2010 ir 2012 metų 30 146 30 tūkstančių 146 aukos buvo užregistruotos valstybėse narėse. Be abejo, tikrasis aukų skaičius yra gerokai didesnis, nes į šitą skaičių nėra įtrauktos tos aukos, kurios niekada nebuvo nustatytos kaip patyrusios prekybos žmonėmis. Be to, duomenys taip pat rodo, kad labai nevienodai pasiskirsto lyg lytis tarp aukų. 80 procentų parduodamų žmonių yra moteris ir merginos ir mergaitės. Ir mes norime pasinaudoti progą ir paprašyti komisijos parengti teisėkuros pasiūlymą kovai su smurtu prieš moteris. Reikia geresnio apibrėžimo, kaip turėtų atrodyti mūsų veiksmai orientuoti į labiausiai nukenčiančią lytį. Ir todėl reikėtų e, mūsų turimas žinias paversti teisėkuros, te, te, teisėsaugos priemonėmis. Reikėtų taip pat pasinaudoti tų žmonių žiniomis, kurie pagal savo pareigas turi tokią informaciją, kiek yra kokios lyties aukų. Aš taip pat pasinaudojau progą e, nustatyti, kur reikia tolesnių veiksmų, bet tas sąrašas šių temų nėra baigtinis. Daugelė valstybių narių atrodo, kad nėra lengva nustatyti kiekvienai lyčiai pritaikytų paslaugų, nes nėra aišku, ką tai reiškia. Direktyvoje yra rašoma, kad skirtingų lyčių žmonės yra pardavinėjami skirtingiems tikslams. Ir komisijos studija nurodė, kad žala, kurią padaro prekybo žmonėmis, skiriasi skirtingoms, skirtingų lyčių žmonėms ir todėl pagalba jiems turi būti e, atitinkamai pritaikyta ir todėl e, lyčių aspektas čia yra labai aktualus. Moterys ir mergaitės sudaro 95 procentus žmonių parduodamų seksualinio išnaudojimo tikslais. Ir kokia žala yra padaroma tokio žmon, tokios prekybos yra e, tikrai begalinė, todėl šio, šioms aukoms turėtų būti užtikrinama rimtesnę pagalbą. Direktyvoje yra nurodoma, kad valstybėse narėse turi būti sukūriami mechanizmai, pagal kuriuos būtų iš anksto, kuo anksčiau nustatomos aukos ir joms teikiama pagalba bei parama. Ir visos valstybės oficialiai tos mechanizmus turi, tačiau kiek tie mechanizmai veikia praktiškai, tai labai yra skirtinga valstybėse narėse, turbūt nieko to nenustebinsiu. Problematiškiausia direktyvos įgyvendinimo sritis yra aukų identifikavimas ir vis tik tai per daug aukų lieka nenustatytos. Kartais dėl politinių priežasčių, kaip parašyta mano e, pranešime, per nelik daug e, kalinių ne, nėra identifikuojami kaip aukos, o tai reiškia, kad e, vieni iš labiausiai pažydžiamiausių žmonių negauna jiems reikalingos pagalbos. Ir todėl mes dar kartelį turėtumėm akcentuoti, kad prikybos žmonėmis aukos turi teisę, turi tam tikras teisės pagal ES teisės aktus. Jos turi būti tos teisės užtikrinamos arba kilmės šalyje, arba priimančioje šalyje. Ir kai aukos nėra identifikuojamos, tai tampa pagrindinė, pirmąją kliūtimi mūsų kovoje su prekyba žmonėmis. Norint palengventi aukų identifikavimą, mes turime skatinti e, visuomenės informavimo kampanijas ir turime bandyti kontaktuoti su visais pareigūnais dirbančiais šiuose srityse. Dabar komisija sumažino dokumentų e, skaičių, kuriuose yra numatomas rekomendacijos, kaip padėti aukoms. Mes norėtume paprašyti e, komisijos tokius dokumentus plačiau paskleisti tuomet. Taip pat akcentuojame, kad darbuotojai dirbantys su prekybo žmonėmis aukomis turėtų turėti galimybę steigti geros kokybės paslaugas. Daug organizacijų, ypač moterų organizacijos, labai dažnai susiduria su finansavimo problemomis ir mes tikrai neturime leisti, kad tokios problemos kliudytų mums kovoti su prekyba žmonėmis. Kokios paslaugos gali būti teikiamos prekybo žmonėmis aukomis Tos paslaugos yra išvardytos direktyvoje, bet praktiškai valstybės narėse paslaugos, kurios yra teikiamos, labai skiriasi. Be to, labai skiriasi, kokios paslaugos yra suteikiamos įvairių rūšių prekybos žmonėmis aukomis. Yra įrodymų, kad vyrai prekybos žmonėmis aukos e, sunkiau gauna konkrečias paslaugas, pavyzdžiui, e, būstą, o translyčiai asmenys apskritai beveik negauna jokios paramos. Tačiau dauguma aukų yra moteris ir merginos. Bet kaip ten bebūtų, paslaugos, pagalbos paslaugos turi būti teikiamos visoms aukoms. Ir kai tik yra identifikuojama prekybos žmonėmis auka, jai turi būti pranešama, kokios yra jos teisės ir kokios paslaugos turi būti jiems suteikiamos. Ir todėl, manau, reikia mums uh, E, numatyti pakankamai laiko visam tam. Man atrodo, kad dabar tas laikas nėra pakankamas, kuris nustatytas valstybės inercija. Ypatingai tai aktualu e, asmenims, kurie, kurie buvo parduoti e, seksualiniam išnaudojimui. Valstybės narės turi būti raginamos teikti daugiau pagalbos paslaugų prekybos žmonėmis aukoms. Visuomenės informavimo kampanijos gali būti labai naudingos, jeigu jos yra tikslingos, bet jų nepakanka. Tos kampanijos gali informuoti visuomenę ir padėti žmonėms atlikti, e, daryti etiškus pasirinkimus, bet jų nepakanka. Iš tiesų, svarbiausia yra spręsti problemos esmę. Ir todėl reikėtų komisiją paraginti e, teikti pagalbą e, vaikams pagal 18 straipsnio 4 punktą direktyvoje yra teigiama, kad žinant, kai yra žinoma apie e, priekybos žmonėmis atvejus ir nėra inform, apie tai informuojama, tai yra inkriminuojamas veiksmas. Aš suprantu, kad teisiškai gal ne visada yra įmanoma įrodyti, kad tos žinios yra teisingos. Ir nors pagal direktyvą taip turi būti, e, valstybės narės labai nevienodai gyvena šitą reikalavimą. Ir reikėtų, kad komisija reikalautų iš valstybių narių konkrečiai pateikti informaciją, būtent įgyvenant ir šią direktyvos dalį. Ir taip pat, kaip visada, aš prašau teikti daugiau duomenų, kad politika galėtų būti formuojama remiantis konkrečiais duomenimis informacija nes vienos valstybės pateikia daugiau ir išsamesnės informacijos, kitos pateikia labai nedaug informacijos. Ir todėl mes turime raginti valstybės narės e, kaupti e, duomenis, kurie būtų su, suorganizuoti pagal tai, kokia yra aukų lytis, iš kurios yra atkeliavusios, kokiam tikslui buvo parduotos. Taip pat reikėtų e, kaupti informaciją apie tai, kokie, kiek aukų pasinaudojo joms priklausančioms paslaugoms. Ir Tokiu būdu e, čia galėtų pasitarnauti ir atitinkamos statistikos institucijos. Be abejo, negalima kalbėti be galo pranešime ir dėl to aš kai kurios dalykus turėjau apie juos tik tai užsiminti. Pranešime labai lauksiu jūsų pakeitimų, pasiūlymų ir labai nekantriai lauksiu tolesnių diskusijų per ateinančias savaitės. Dėkui. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį šešėlinės pranešėjams. E, pradėkime nuo Koratvos Bild. Ačiū, aš pritariu tam, kas rašoma šiame pranešime. Dauguma e, prekybos e, žmonėmis aukų yra mergaitės ir moteris. Tad norėčiau pasve, pasveikinti kovos su žmonėmis priekybos e, žmonėmis e, koordinatorė, kuri daug daro e, vaikų ir moterų atžvilgių. Reikia pažiūrėti, ar valstybės narės priekybą žmonėmis kriminalizuoja, ar tai joms yra organizuotas nusikalstamumas. Ir taip pat reikia akcentuoti prevenciją bei aukų uh, E, apsaugą. Deja, yra e, tarp, sąsaja tarp priekybos žmonėmis ir migracijos, todėl reikia žiūrėti, e, kad moteris, kurios keliauja į Europą, nebūtų išnaudojamos, nes jos atvyksta į Europą ieškodama saugumo o ne išnaudojimo. Ypač situacija yra sudėtinga su vaikais. Europolas pranešė, kad apie 10 tūkstančių vaikų dingo dingo keliaudami į Europą. Taigi greičiausiai e, prieš juos smurtaujama, galbūt jie yra įtraukti į prostituciją, jie yra išnaudojami seksualiai, todėl reikia priminti, kad vaikų registracija yra e, svarbu, siekiant įtraukti jūs, juos į apsaugos sistemą ir mes turime juos e, atsekti ir suteikti jiems paramą. Prekyba žmonėmis yra europinė problema, reikia jai ir europinį atsako. Tad e, reikia bendradarbiauti visomis galim priemonėmis ir kovoti su priekyvis žmonėmis. Ar valstybės narės padaro pakankamai, ar yra pakankamai bendradarbiaujama e, tarp teisės saugos, teisėtvarkos institucijų su Europolu, ar tie taip vadinami hotspots e, centrai daro viską, kad galėtų nustatyti, kurios moteris yra išnaudojamos ir kurios tapo priekybos žmonėmis aukomis. Ar tikrai yra daroma pakankamai, kad būtų kovojama e, su priekeiviai žmonėmis? Kitas dalykas yra duomenis. Duomenis e, tikrai leidžia mums identifikuoti aukas ir užkirsti kelią nusikaltimams informacijos mainai tarp valstybių narių turėtų būti aktyvesni. Aišku, visą tai susisieja su pasitikėjimu tarp valstybių narių, o mes, Europos parlamentas, turėtumėm suteikti priemonių, kad būtų sukurtas tas e, pasitikėjimas tarp valstybių narių. E, pranešėjas sako, kad e, reikia kalbėti apie pareigūnų mokymą, e, kad jie žinotų apie ypatingą moterų ir vaikų situaciją. E, situacija, su kuria susiduria priekybo žmonėmis aukos. E, taip pat, kad būtų mokoma ir apie prevenciją. Reikėtų nepamiršti ir tos tamsiosios interneto pusės, kaip naujas technologijos yra, nau, galėtų būti panaudotos, siekiant kovoti su priekyba žmonėmis. Tai, tai e, galima būtų šiuo atžvilgiu bendradarbiauti su um, internetin, internetinės bendrovėmis. Be to, reikėtų pažiūrėti, ar e, valstybės narės e, naudojasi jau egzistuojančiamis priemonėmis, pavyzdžiui, e, teismų sprendimų pripažinimas kitose šalyse, bendromis tyrimo komandomis, tyrimo orderiais, kurie galėtų būti panaudoti išklaidyti um, organizuotas grupės. Toliau e, grupuočių turto įšaldymas. Žinia, kad priekyba žmonėmis yra didžiulis verslas, e, leidžiantis e, uždirbti netgi 50 milijonų e, dolerių per metus ir tai visą tai uždirbama moterų vaikų sąskaita. Tad labai svarbu sutelkti jėgas, dirbti kartu su kitomis politinėmis frakcijomis, kad mes atremtumėm šį sunku iššūkį ir įtrauktumėm valstybės narės, nes e, valstybės narės privalo įgyvendinti šios direktyvos nuostatas. Dėkuoju. Muchas gracias, señora Coracha. Ačiū poniai Karacai Bild. Aš tikiuosi, kad suspėsite į lėktuvą. Geros jums kelionės. Dabar socialistų frakcijos vardu pana Honeyball. Ačiū pranešėjai už puikų pranešimą. Pone Karatsa Bil, ką tik tai kalbėjo apie bendradarbiavimą. Šis pranešimas yra puikus pagrindas bendradarbiavimui. Mes e, bendradarbiavome e, iki šiol rengiant šį pranešimą turime nei šešėlinius pranešėjus iš skirtingų politinių frakcijų ir tikiuosi, kad e, tai bus ir ateityje, nes e, labai svarbu įtraukti e, į visą procesą valstybės narės daugiau negu tai buvo daroma dabar. Dėl tos priežasties labai svarbus bendravimas tarp politinių frakcijų. Labai gaila, kad komisija vėluoja pateikti gyvendinimo ataskaitą, tačiau tikiuosi, kad mes greitai šio dokumento sulauksime. Bet kuriuo atveju mes galime išsakyti savo nuomonę. E, mes tą darome kartu su kovos su priekybo žmonėmis koordinatoriumi. Mm, keletas pastabų. Aukų identifikavimas yra labai aktualus e, dalykas. Nes e, dauguma aukų tiesiog nėra nustatomos. Todėl reikia galvoti apie geresnės procedūras, kurios galėtų būti taikomos aukoms identifikuoti. Tai sumažintų prekybo žmonėmis mastus. Tai reikia pačioms aukoms. Aukos yra skir, skirtingos. Daug dėmesio skirime moteris, bet prekiaujame yra ir vyrais, ir vaikais, ir mergaitėmis. Jų poreikiai yra įvairiausi. Ir vis, į visą tai reikia atsižvelgti identifikavimo procese aukos e, visame procese yra svarbios, tačiau ne vien tik dėl to, kad jos ir yra ta nukentėjusi pusė ir turi vairiausių poreikių, bet jos labai svarbios e, prevencinių požiūrių, gali pasidalinti savo patirtimi, prisidėti prie tyrimo, todėl mums daugiau reikia e, bendrauti su aukomis ir žiūrėti į tuos žmonės ne šiaip, kai, ne šiaip kaip į aukas, bet į, kaip žmonės, kurie gali sumažinti priekybą žmonėmis mastus. Internetas buvo paminėtas, taip, jis yra labai svarbus. Priekeiviai. Jie yra organizuoti nusikalteliai ir gali pasinaudoti viskuo, kuo gali, kad e, vykdytų savo nusikalstamą veiklą, įskaitant ir internetą Ir mes patys naudojamės tomis pačiomis priemonėmis, kaip ir nusikalteliai, ir būtent per jas galime juos atsekti. Policija, teisėjai, tvarkos institucijos ES turi na, aktyviau naudoti uh, internetą ir užkirsti kelią nusikaltimams. E, kaip ir pasakė ponia Koraca Bild, e, e, mes turime užtikrinti, kad teisėtvarkos ir teisės saugos institucijos valstybėse narėse siektų kovoti su priekyba žmonėmis. Šiame komitete nedaug yra kalbama apie tai, bet tai yra svarbus aspektas prekeivius žmonėmis reikia nustatyti, su jais reikia elgtis kaip su nusikalteliais, darančiais pačius, pačius žiauriausius nusikaltimus. Mes jau kalbėjome apie 23 straipsnį, kuriame kalbama apie tai, kad mm, turėtų būti baudžiami tie, kurie žino, kad naudojasi prekybos žmonėmis aukų paslaugomis e, Laikausi nuomonės, kad šiuo atžvilgiu aktyvesni turėtų būti teisėtvarkos pareigūnai, o mes turime užtikrinti, kad ši veika turėtų būti kriminalizuojama Europos Sąjungos lygmeniu. E, pranešimas yra labai kritiškai nus, kalba apie priekybos žmonių aukų paslauga, paslaugas ir tai, kad tai ne, ne visada yra kriminalizuojama dėl moterų ir vaikų e, priekybos. E, skaičiai, kuriuos mes e, matome, yra tikrai dideli. Seksualinis išnaudojimas yra pagrindinis tikslas, kuriam yra parduodami moteris ir vaikai. Ir šiame komitete mes turime kartoti tai. Ir um, priekyba žmonėmis dažniausiai liečia moteris nors e, vyrai greičiausiai e, taip pat yra parduodami, tačiau parduodami e, kitais tikslais. 10-12 metais apie 97 procentus moterų, kurios buvo parduotos, buvo parduotos seksualinio išnaudojimo tikslais. Taigi šis skaičiai šie skaičiai parodo, kokiais mastais yra prekiaujama vaikais ir moterimis. Ir Europoje apie 69 procentai moterų ir vaikų, kurie buvo e, parduoti e, Europoje, buvo nu, išnaudojami seksualiai. Tiksliau, iš visų 69 e, procentų žmonių parduotų Europoje 95 procentai e, buvo moteris ir vaikai, e, kurie buvo parduoti, parduoti seksualiniam išnaudojimui. Taigi mes ES turime siekti, kad teisės aktai būtų įgyvendinti, o mes turime stebėti šį procesą. Be to, norėčiau, kad būtų baudžiama už smurtą prieš moteris. Yra netgi direktyva šiuo atžvilgiu, o mes komitete turime ir toliau e, šį klausimą akcentuoti. E, seksualinis išnaudojimas, prostitucija yra smurtas prieš moteris viena, vienu ar kitu e, formatu. Dabar norėčiau pereiti prie paklausos mažinimo. E, šalyse, kur buvo įgyvendintas tas tai vadinamas šiaurinis modelis, kur paslaugų pirkėjas buvo baudžiamas. Tose šalyse iš tiesų e, sumažėjo priekybo žmonėmis mastai. Ir labai svarbu, kad mes ir toliau kovotumėm E, už tai, kad tas e, šiaurės modelis būtų įgyvendintas Europoje. Žinia, kad tai nebus lengva tai daryti, bet mes e, to sieksime. Komitetas ir jo nariai turi reikalauti, kad būtų mažint, mažinama paklausa. E, dar norėčiau paminėti informavimą bei informacijos mainus ir duomenis. Jau buvo sakyta, kad bendradarbiavimas ES e, šiais klausimais ne visada yra toks, kokią mes norėtume. Tad e, vėlgi reikėtų kalbėti ir raginti valstybės narės geriau dirbti. Na, turime 11 metų direktyvą, tai yra geras teisės aktas, jis yra modernu, modernus ir um, tai yra pavyzdys, um, ką mes galime pasiekti, jeigu mes bendradarbiaujame ES. Tačiau darbą turime tęsti ir kai e, pasirodys komisijos e, gyveninimo e, pranešimas, tikiuosi, kad jame bus kalbama tiek apie ir apie gerus, ir, ir apie blogus direktyvus, kaip tai buvo padaryta šiame pranešime. E, kova su priekyba žmonėmis ir seksualiniu išnaudojimo e, yra vienas iš gerų dalykų, kuris išplaukė iš šio komiteto. Mes tiesiog turime išsaugoti pagreitį. Dėkuoju. Labai ačiū, poniai Hannibal. Toliau, ponia Irako. Ačiū. Pirmiausia, ačiū pranešėjai Catherine Berde už parengtą pranešimą. Bendravome, kadangi esu šešėlinė pranešėja, bet aš kartu e, esu ir pranešėja rengianti Libio komiteto nuomonę dėl šito pranešimo. Labai, e, labai svarbu tai, kad e, šis komitetas, atsakingas komitetas, kaip buvo sakyta Ir, e, kaip buvo sakyta, statistika e, rodo, kad labiausiai išnaudojamos moteris ir merginos, tačiau turime suvokti, kad e, priekyba žmonėmis yra įvairių tipų ir reikia įvairių strategijų kovoti su, su tom skirtingom formom. Yra darbo išnaudojimas, priversinis darbas, seks industrija, prekiaujama taip pat ir vaikais. Reikia atskirų strategijų skirtų vaikams Tai labai svarbu. Labai svarbu, kad yra komitetas, kuris užsiema šios direktyvos įgyvenimo vertinimu. Iš tiesų gilinamės į prekybą žmonėmis ir uh, turime į tai gilintis, galvodami, galvodami apie tai, kokį poveikį tai daro vyrams ir, ir moteriams. Turime galvoti apie tai, kaip uh, kovoti su nusikalstamumu, nusikalteliais, bet turime nepamiršti prevencijos. O kai kalbame prevencija, yra ir traukos ir sumos uh, veiksniai. Uh, yra veiksniai stumintis moteris ir, ir merginas, jos tampa ne, neapsaugotomis nuo prekiautojų e, žmonėmis, bet kartu yra ir jėgų, kurios įtraukia į prekybą žmonėmis ir čia akivaizdu, kad sekso e, industrijoje yra paklausa ir būtent tai ir įtraukia merginas moteris, jos tampa prekybą žmonėmis aukomis. Turime įti priekį, turime Europinį teisės aktą ir matome, kad reikia žengti e, tolesnius žingsnius, reikia mažinti paklausą. Manau, tai žingsnis, kurį reikia žengti dabar ir pranešime būtent tai ir pasakyta. Norėčiau tik tai dar aiškiau tai akcentuoti. Kolegos jau sakė, žinoma, reikia įgyvendinti galiojančius teisės aktus, tačiau turime kriminalizuoti uh, paklausą, turime žengti tą tolesnį žingsnį. Manau, kad kai kalbame apie paklausą, kalbame apie vyrus, kurie perka prostitucijos paslaugas aš moteriam ir vienu. Turime viską įvardyti tikraisiais vardais. Tai yra moteris ir nepilnametės merginos. Aišku, visuomenėje nėra lygybės. Stengiamės padėti aukoms, turime teikti joms paramą. Tai neturi priklausyti nuo kažkokių sąlygų. Neturėtų tai būti. Tai svarbu, kad aukos nebūtų baudžiamos už kitus teisės aktų pažeidimus, kaip pavyzdžiui nelegalus gyvenimas e, valstybėje ar, tarkim, nedeklaruotos pajamos, o daugelį valstybių e, toliau taip yra, kad nuo prekybos žmonėmis nukentėjusios moteris yra baudžiamos būtent už, už tokius dalykus. Ir turime daryti tam galą, turime prašyti, reikalauti iš valstybių narių, kad jos skaitytųsi Europos teisės akto. Manau, pranešimas puikus. Toliau dirbsiu su pranešėja, teiksiu kelis pakeitimus. Ir žinoma, taip pat e, dirbsiu ir Libio komitete, kur uh, rengiama nuomonė dėl šio pranešimo. Ačiū, panė Bjork. Ačiū. Aš taip pat e, norėčiau pagirti ponę Bėdą, parengus puikų tekstą. Pranešimo e, projekte pažymėta daug dalykų, kurie mums svarbus yra, kalbant apie direktyvos gyvenimą. Norėčiau atkreipti dėmesį į porą dalykų, tai jau buvo minėta. Visų pirma, tai domenų rinkimas. Pranešė pati tai akcentavo, iš ties Turime institucinę struktūrą skirtas domenų rinkimui, informacijos mainams, tačiau jeigu pažvelgtumėm į naujausius tyrimus pateikiamus komisijos tinklalapyje, jų data yra 12 metai. Tai iš tiesų yra tam tikra problema susijusi su informacijos rinkimu ir jos platinimu ir labai sunku dinti informatumą apie šitą reiškinį, jeigu neturime uh, naujausių domenų. Kita problema, su kuria susidurėm, tai yra tai, kad yra teis, teisinė priemonė, bet vėluojama ją įgyvendinti. Ir žinoma, taip pat kyla koordinavimo problemų, pane Birda tai um, minė savo pranešime. Uh, Manau, kad pranešime neužtenka susitelkti vieną tai, kas nepadaryta. Taip pat svarbu yra pažymėti, kad kilo e, pabėgėlių krizė, yra kitų dalykų, kurių nesprendžiame. Tai e, pavyzdžiui, iš seksualinis išnaudojimas ir ir tie, tos, kas patir, patiria, tai vykstant migracijos kriziai, tai nėra pripažįstama ir aš manyčiau, kad čia reikėtų kitokio atsako, kaip Ketrin minėjo, viskas, kas susijęs su nepilnamečiais yra svarbu, turime šį klausimą tinkamai spręsti, daryti kur kas daugiau. Yra kitų aspektų. Uh, E, kuriuos reikėtų labiau pasigilinti, bet toliau dirbsime kartu su pranešėja, kuri iš tiesų ir taip jau atliko puikų darbą. Ačiū. E, politinių frakcijų nariai jau pasisakė, dabar kiti kolegos. Ačiū. Žinoma, ačiū pranešėjai už parengtą pranešimą. Puikus pagrindas mūsų darbui. Daug kas jau daug gerų dalykų pasakė, aš norėčiau susitelkti į tai, kas ne visai veikia, nes 11 metais rengiau pranešimą dėl prekybos žmonėmis teisės aktų. Daug, daug dalykų jau paminėta kad e, iš tiesų nelengva yra dirbti su prekybos su žmonėmis teisės aktais, nes iš tiesų yra labai daug kultūrinių dalykų, kurie kertasi. Mes nebuvom pasirengę e, to, to spręsti. Per penkerius metus pažangos padaryta nemažai ir manau, galėsime toliau plėtoti gyvenimą šitos direktyvos skirtos kovos prekybos žmonėmis. Na, kalbant apie lyčių aspektą, tai buvo pirmasis teisės aktas, e, kuriame atsirado lyčių aspektas, kaip sakė, tai kalba eina apie E, moteris ir, ir mergaitės. Tai iš tiesų reikia teisės aktų, kuriuose būtų atsižvelgiama į lyčio aspektą. Tai, tai labai svarbu. Ir ne tik tai, kai kalbame apie švietimą, mokymą tų, kurie yra susijęs su teisės aktų gyvenimu. Vaikų klausimas tai tas klausimas, e, kuriam reikėtų skirti atitinkamas skyrių, nes e, iš tiesų vaikų teisės labai, labai svarbios ir jos e, yra pažeidinėjamos. Aš bandžiau siūlyti teisės aktus, kurie būtų europiniai teisės aktai nukreipti prieš uh, sekso paslaugų e, pirkimą, bet ES tada buvo nepasirengusi ir ką mums pavyko padaryti, tai pasiekti, kad būtų kriminalizuoti tie, kas žinodami įsigyja sekso paslaugas. Ir tai buvo didžiulė kova. Ir kaip Malin ir Merė sako, kad mes turime įti toliau šio klausimu, turime pagalvoti apie tai, ką daryti su paklausa, nes e, problema būtent ir sukelia paklausa dauguma prekybos žmonėmis aukų turi teikti seksualinės paslaugas. Tai e, turime pagalvoti, ar, ar būtų galimybės e, panaudoti šiaurės šalių modelį, man tai minėjo, Ir aš e, klausiu taip pat tam e, kontekste, kalbant apie e, atsigavimo laikotarpį aukoms, tai taip pat jautrus klausimas ir tarp kairiųjų vyko kova Europos parlamente, tai turi būti plėtojama, džiaugiuosi, kad pranešėja tai mini pranešime kalbėta apie statistikos duomenis ir kai dirbame šio klausimo, galvojam, kad dauguma aukų yra iš trečių, trečių šalių, bet iš tiesų nei kiek nemažiau aukų yra iš Europos valstybių. Ir mes, mums tenka didžiulė pareiga tuo pasirūpinti, galbūt tai skirtingi dalykai, bet jie vienodai jautrus. Na, klausimas toks, ar, e, tarkim, kažkas turi būti gražintas į Afrikos šalį Rumuniją. Tai, e, turime lyčių lygybės institutą. Klausimas toks, kaip geriau jį panaudoti šiam klausimam spręsti. Tai tiesiog yra klausimai, kuriuos adresuoju pranešėjai ir kitiems dirbantiems kartu su jie. Mano lūkesčiai šioje srityje didžiuliai. Turime rinkti informaciją visose valstybėse narėse. Na, man nepavyko sumažinti paklausos, bet bent jau pavyko pasiekti tiek, kad valstybės narės informuotų mus apie tai, ką nuveikė paklausos mažinimo srityje. Taigi turime ateitie toliau gyventi direktyvą ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad kai pradėjome dirbti su prekybo žmonėmis klausimu Švedijoje, amžiaus pradžioje. Stokholmo policija surengė didžiulę e, kon konferenciją skirtą prekybai e, žmonėmis, išsiuntė kvietimus e, visom policijos nuovadom, taip pat ir Švedijos šiaurė. Ir atitinkamai visos nuovados atsiuntė savo atstovus, jie atvyko į konferenciją Švedijoje. Ir iš tiesų labai nusiminė, nes e, iš tiesų tai buvo kelių eismo policijos atstovai. Jie galvoja, kad kalba eis apie kelių eismą, o, o, o ne prekybą žmonėmis, tarsi kitokį eismą. Ne, Aišku, jie buvo labai nusiminę, tai toks, toks pajo, pajokavimas, bet jeigu rimtai, tai turime dirbti visi, nes tai veikia mus visus, turime dirbti rimtai ir turime išdrysti naudotis visomis priemonėmis, kad galėtumėm um, sustabdyti priekybą žmonėmis ES ir visame pasaulyje. Tai Dėkuoju. Išklausėme komiteto narių. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Mirija Vasilijadų komisijos vardu. Tai yra kovos su, kovo su prekybo žmonėmis koordinatorė, jeigu neklystu. Labai ačiū už tai, kad suteikėte žodį. Dėkoju pirmininkiai. Visų pirma, mes labai džiaugiamės, kad yra rengiamas pranešimas ir džiaugiamės jo tema. Noriu padėkoti gerbiamai Ketrin Birder puikiai bendradarbiavome ir manau, kad mūsų lūkesčiai buvo dideli, bet rezultatai niekiek neprastesni. Ir mums tikrai labai naudingas jūsų pranešimas. Pasakysiu dabar keletą dalykų. Mes kai kurias temas jau aptarėme vakar ryte Libė komiteto posėdyje. Kalbėjome apie lyčių aspektą šio reiškinio kontekste ir komisija nekarta yra sakiusi, kad priekyba žmonėmis yra toks reiškinys, kuris labai nevienodai jaučiamas tarp abiejų lyčių ir priekyba moterimis ir merginomis ir mergaitėmis turėtų būti vertinama kaip smurtas prieš moteris. Ir noriu pasakyti parlamento nariams, kad mūsų nuomonė prekyba žmonėmis turi du variklius. Vienas tai yra pinigai, tai yra labai didelis motivatorius ir jį reikia labai rimtai vertinti. E, organizuotas nusikalstamumas atneša milžiniškus turtus nusikaltelėms. Ir kitas variklis yra paklausa. Yra paklausa įvairiausių rūšių žmonių išnaudojimui. Taigi tokie yra du elementai, į kuriuos dėlkėme dėmesį ir jiems teikiame prioritetą. Ir prieš tęsdama norėčiau atkreipti dėmesį į Europolo pranešimą, ataskaitą, kuri bus paskelbta po kelių dienų Europolo interneto svetainėje, jeigu neklystų. Ji jau buvo išplatinta valstybėms narėms ir viskas, ką nuo šiol pasakysiu, yra minima ir Europolo ataskaitoje. Norėčiau ypatingai padėkoti kolegai, kas pastebėjo, kad labai svarbu atsižvelgti į duomenis tikrai reikia kuo naujesnių duomenų. Ir noriu pasakyti, kad Europolo ataskaitoje galima pastebėti, kokios tendencijos dabar yra, jos labai naujos nuo 2015 metų. Taigi mes ir toliau kaupiame duomenis, esame surinkę preliminarius duomenis 2013 metams ir dabar pradedame naują duomenų rinkimo etapą, nors tai nėra labai lengva, kaip galite įsivaizduoti, kadangi tai yra duomenis tokia labai jautria tema, bet einame teisinga kryptimi ir jau yra ženklų, kad dabar naujojo etapo metu mes gausime geresnės kokybės duomenų. Dėl vaikų Noriu pasakyti, kad tiek iš direktyvos, tiek iš ES strategijos yra labai aišku, kad mes labai daug dėmesio skiriame vaikams ir man iš tiesų labai gaila, kad dabar, kai 10 tūkstančių vaikų dingo, ką sakė ponia Koraca Bild, mes dabar jau labai vėlai atkreipiame dėmesį į vaikus. Reikėjo tą padaryti daug anksčiau. Ir vaikų apsaugos sistemos yra būtinos, tai yra teisinga kryptis valstybėms narėms. Dar trumpai pristatysiu, ką darome dabar, kas siejasi su šiuo pranešimu. Taigi yra keturi dokumentai, kurie netrukus bus kas paskelbti. Pirma, tai lyčių dimencija prekybos žmonėmis kontekste. Kaip kolegija jau minėjo, yra atlikta visa studija šita tema ir ji bus paskelbta visai netrukus. Šią studiją rengė visame pasaulyje žinomų mokslininkų grupė, kurie apie 30 metų dirba e, lyčių klausimais, smurto prieš e, moteris klausimais. Taigi šita ataskaita bus paskelbta per atinantį mėnesį. Kitas dokumentas yra tendencijų ataskaitas, ataskaita, tai yra ES teisės aktų 20 straipsnio įgyventinimo priemonė, tai yra valstybių narių duomenų apibendrinimas. Ir šita ataskaita bus paskelbta per ateinančias savaitės. Ji bus pristatyta ir parlamentui, ir tarybai. Ir man labai palengvėjo pamačius, kad Europolo ataskaita yra panaši į mūsų aptiktus rezultatus, todėl mūsų ataskaita tikrai bus teisinga. Ir noriu pabrėžti, kad buvo konsultuojamasi su pilietinės visuomenės atstovais, rengiant šitą ataskaitą ir ES pilietinės visuomenės platforma buvo mūsų pagrindinis sąjungininkas šiame darbe. Jie teikė duomenys, tai buvo NVO iš įvairių valstybių narių ir NVO dirbančios visos Europos mastu ir jų pateikti duomenys buvo įtraukti į ataskaitą. Taip pat bus parengta direktyvos perkelimo į nacionalinę teisę ataskaita. Čia vėlgi noriu padėkoti Catherine Birder už jos susidomėjimą ir jos užduotus klausimus komisijai. E, į klausimus raštu buvo atsakyta ir norėčiau visiems pasakyti, kad atlikus atitikties studiją, dabar mes analizuojame informaciją, kurią mums suteikė valstybės narės. Direktyva yra labai e, nuosekli, labai išsami, jie apima nusikaltimų prevenciją, aukų apsaugą ir kai kurios valstybės narės dar nėra mūsų informavusios, dar laukiame oficialaus pilno direktyvos perkelimo nacionalinę teisę pranešimo iš Vokietijos ir tikimės, kad atitikties studija bus paskelbta balandžio mėnesį. Bet reikėtų vengti, kad tų ataskaitų būtų penelik daug, reikėtų e, atsižvelgti į realius rezultatus ir todėl pa, žiūrėsim, kaip valstybės narės e, įgyvenę 23 straipsnio pirmą, pirmą punktą ir ataskaita bus paskelbta 16, me, 16 metais truputį vėliau ir jeigu reikės, po to bus pateikta pasiūlymai konkrečiom valstybėms narėms. Tai bus padaryta pagal 23 straipsnio antrąją dalį, taigi čia yra tokios dvi labai svarbios šitos direktyvos dalys. Dar noriu pasakyti, kad dėl kriminalizavimo ataskaitos noriu pritarti visiems parlamento nariams pasisakiusiems. Ir norėčiau priminti, kad mes tikrai čia kalbame ne apie ką kitą, bet apie apkaltinimą tų, kurie dalyvauja nusikaltimuose nusikaltimuose prieš žmogiškumą, kurį, kaip jie yra apibriežti e, sutartyje. 2009 metų sankcijų direktyvoje jau yra numatomos bausmės e, trečių, tiems, kurie e, prisidėjo prie nusikaltimų, pagal kuriuos trečių šalių piliečiai tapo aukomis. Taigi mes turime įsigilinti į jau turimus teisės aktus. Jie jau yra. Mes dabar turime patys savęs paklausti, ka, kokios yra kitos galimybės, jeigu mes nekriminalizuosime nusikaltelių. Sakoma, kad reikia gauti įrodymų, kad tai nėra lengva, na, bet visose nusikaltimų sritise reikia surinkti nusikaltimus, surinkti įrodymus. Ir prieš 20-30 metų jau mes apie tą patį kalbėjome, kaip surinkti įrodymus, išprievartavimo atvejais, kitų nusikaltimų prieš moteris atvejais. Taigi tai nėra dingstis vengti nusikantelių inkriminavimo. Be to nepamirškime, kad yra kuriama e, sistema, kuri turėtų būti įgyvendinta po 16 metų. Ir mes manome, kad šita nauja sistema padės įgyveninti visos strategijos, kurios yra numatomos tolesniam laikotarpiui po 16 metų. Aš dėkoju visiems, noriu pasakyti, kad esame jūsų paslaugoms. Yra beje jau ekspertų, kurie pateikė yra savo išvadas. Vienas iš ekspertų dokumentų kaip tik ir kalba apie tai, kaip komisija, kad komisija turi ribotos alternatyvas, jeigu nėra laikomasi teisės aktų. Aš norėčiau akcentuoti kaip Europos komisijos atstovė, kad Europos komisija yra vienas iš retų atvejų, kai institucija iš tiesų siekia kreipimosi į teismą, jeigu to prireikia, ir pradeda teisinį persekiojimą. Ir mes galime reikalauti įgyvendinti teisės aktus. Ir jeigu e, pažeidimų procedūrų nepakanka, tai aš nežinau, ką dar pasakyti. Tai yra komisijos prievolė pagal sutarties 17 straipsnio pirmą dalį. Mes turime užtikrinti, kad ES veikimo sutartis ir ES sutartis ir visos kitos priemonės parengtas pagal tas sutartis būtų gyvendinamos tinkamai. Ir mums yra tam numatytos priemonės, jomis mes ir naudojamės. Jeigu reikės parlamentui kokios nors kitos informacijos, mielai jos suteiksime, dar kartelį dėkoju iš pranešimą. Ačiū. Dėkoju už tai, kad taip geranoriškai dalyvaujate mūsų posėdžiuose, prisidedate prie mūsų darbo. Pone Bird, ar norėtumėte dar pasisakyti, pakomentuoti galbūt? Taip, dėkui. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo diskusijoje. Ji buvo labai naudinga. Noriu padėkoti visiems už pastabas, už, už komentarus. Į keletą dalykų dar sureaguosiu. Kaip ponia Koratsa Bild pastebėjo, migracijos efektai iš tiesų yra skaudus ir kai žmonės ir taip jau yra pažeidžiami, tai jie atsiduria didesnėje rizikoje tapti prekybo žmonėmis aukomis. Ir tas skaičius dingusių vaikų kurie, ar, kurie be palydos klaidžio po Europą tikrai yra neraminantis. Pone Mary Honeyball, kaip sakė, irgi visiškai teisingai, jeigu kas nors sugalvotų kokį nors lengvą kelią, tai būtų labai gerai, bet problema yra labai didelio masto. Junktinė karalystėje aš organizuoju kampaniją, pagal kurią informaciniai lankstinukai yra platinami apie prekybą žmonėmis ir Viena iš aukų kelis metus buvo laikoma kaip vergė, kaip tarnaitė namie, namų darbams ir ji netyčia pamatė per televizorių trumpą reportažą, kur buvo parodytas telefonas, kuriuo reikėtų skambinti. Ji tuo telefonu paskambino ir buvo išgelbėta. Taigi mes turime tokią veiklą tęsti ir Turime pastelgti visus teisės saugos institucijų e, darbuotojus, sveikatos priežiūros sistemos darbuotojus, paprastus piliečius, kad padėtume aukoms e, išdrysti ieškoti pagalbos. Ir ta informacija, kur ieškoti pagalbos, turi būti prieinama. Dar nebepamenu, kas minėjo, bet apie aukų e, gražinimą ir na, tas gražinimas yra toks lengva, lengvas kelias tiems, kurie nori kuo greičiau išspręsti problemas, kai tiesiog yra išsiunčiama, išsiunčiami žmonės į tą vietą, e, iš kurios jie buvo paimti ir kur prasidėjo jų tapimo aukomis procesas, tai tikrai nėra pats geriausias sprendimas. Ir manęs tikrai netenkina tai, kaip lietai yra gyvendinama direktyva ji yra gyvendinama labai fragmentiškai ir net jeigu ji yra perkeliama į nacionalinę teisę, tai realūs direktyvos ar teisės aktų įgyvendinimo veiksmai yra nepakankami. Ir dėl to reikėtų tikrai e, reikalauti iš valstybių narių atsakomybės ir atskaitomybės. Komisija tą ir daro. Mes čia parlamente daug laiko leidžiame kurdami bendrą rinką, įvairiausius jos aspektus, stiprindami Tai yra finansų bendroji rinka, energetikos bendroji rinka. Ir reikia pasakyti, kad yra viena labai stipri vieninga rinka, tai yra priekybo žmonėmis rinka. Jei nerūpi valstybių sienos, jei nerūpi skirtingos kalbos, žmonėmis yra prekiaujama tarp valstybių ir žmonės e, yra pardavinėjami ir iš Europos. Ir kaip Marija sakė, tie, kas to užsiema, užsidirba didžiulės sumas pinigų. Iš tiesų labai liūdna. Dar buvo minima prekyba vaikais ir buvo sakoma, kad labai sunku rasti tos vaikus, bet galbūt mes galėtumėm paraginti e, institucijas, kurioms priklauso vaikų ieškoti, kad jos tą darytų ir jos išgelbėtų. Ir iš tiesų, beje, apie tą nusikantelių kriminalizavimą, tai pats tas, pati ta formuluotė keistai skamba, jie pagal apibrėžimą jau yra nusikalteliai, kriminalai. Na, kaip tame būtų, dėkoju visiems už komentarus, tikiuosi, kad jų bus ir toliau, bet e, tikiuosi, kad parengsime dokumentą, kuris bus naudingas visoms agentūroms dirbančioms šioje srityje ir tas dokumentas galės būti perduotas valstybių narių e, vyriausybėms ir paragins jas įgyvendinti šios teisės aktus. Ačiū, ponė Birter. Taigi, baigiant diskusijas, buvo pabrėžta, kad labai neramu, kaip yra gyvendinama direktyva valstybėse narėse. Ir tą gaitą pereisime prie kito punkto, tai yra išorės ekspertų pristatymai. Bus pristatoma direktyvos įgyvendinimo valstybėse narėse vertinimo rezultatai. Tai būtent direktyva skirta kovoti su priekyba žmonėmis. Taigi norėčiau pakviesti ekspertes, kurios kalbės laikytis laiko terminų, nes nėra laiko penelik daug. Kiekvienai bus skirta 8 minutės. Visų pirma, suteiksiu žodį poniai Berbel Ul. Ji yra prekybo žmonėmis kovos su prekybos žmonėmis ekspertų grupės narė komisijoje nuo 2003 iki 2011 metų. Taigi tikrai yra ekspertė, ji žino, kokia yra situacija ir pristatys situaciją Vokietijoje ir Rumunijoje. Prašau. Thank you very much. Ačiū, gerbėmė komiteto nariai, ponai ir ponios. Norėčiau padėkoti komitetui, taip pat ir ponios Šrivankova ir pono Petrovič vardu. Noriu padėkoti už tai, kad leidote mums pristatyti mūsų pranešimą dėl 11 metų direktyvos įgyvendinimo e, lyčių aspektu. Pranešimas buvo pateiktas, išanalizavo situaciją Švedijoje, Vokietijoje ir Lietuvoje. ir pateiksime dar vieną pranešimą dėl Niderlandų, Rumunijos ir Junktinės karalystės. O kol kas mes e, aptarsime tik pirmasis tris šalis. Taigi visų pirma, mes sakome, kad e, trūksta tokio sistemiško e, stebėjimo, kaip yra e, įgyvendinama direktyva ES valstybėse narėse, taip pat netinkamai arba ne visada vienodai yra naudojami tokie terminai kaip lytis ir paklausa. Pateiksiu keletą pavyzdžių. to ponė Šrivankova patiks dar papildomas informacijos. Taigi, lyties termino naudojimas ir mm, kaip direktyvos įgyvenimas skiriasi dėl to. Mm, Vokietijoje, Švedijoje ir Lietuvoje mes įvertome esam, esamas struktūras ir sakėme, kaip turėtų būti pakeistos taikomos praktikos pagal direktyvos 11 straipsnio antrą dalį. Pagal tą dalį yra sakoma, kad asmeniui turi būti suteikta pagalba nedelsiant, e, tada, kai atitinkamos struktūros e, gali įtarti, kad asmuo yra prekybos žmonėmis auka pagal 23 straipsnį tas formalus aukos nustatymas yra paprastai labai biurokratiškas procesas ir auka, auka dažnai netitinka e, tų formalių identifikavimo procedūrų reikalavimo. Atsižvelgiant į praktiką, e, patirtį sukauptą valstybės e, narėse, kovojant su smurtu prieš moteris, be to norėčiau pritarti tam, kas buvo pasakyta kad e, kalbant apie priekybą e, žmonėmis, tai, tai gali būti prilyginama ir e, struktūriškam smurtui prieš moteris. Bet kuriuo atveju valstybės narės aktyviau kovoja su smurtu prieš moteris. Tiesiog suteikiama pagalba valstybėm moterims neklausima jų vardų, todėl kad dažnai yra sakoma, kad moteris baiminasi keistis, kreiptis pagalbos, todėl kad bijo būti identifikuotos dėl gėdos ar dėl kitų priežasčių. Todėl moteris, kurios, pavyzdžiui, nori um, pagalbos nebūtinai turi pristatyti, prisistatyti, nors pagal direktyvą yra sakoma, kad e, jų tapatybė prieš teikiant paslaugas turi būti nustatyta ir tai turi pasiekmių e, pačių aukų teisėms bei jų norui e, pranešti apie nusikaltimą. Toliau antras pavyzdys kaip nevienodai yra interpretuojama savoka paklausa. E, pateiksiu pirmą e, pavyzdį, po to kolega pristatys antrą. Taigi e, terminai yra nevienodai naudojami. Terminai, kurie yra naudojami direktyvoje siekiant sumažinti paklausą ir pasiūlą, siekiant užkirsti kelią išnaudojimu pagal 18, 18 straipsnį. Pavyzdžiui, paklausa seksualinio išnaudojimo tikslais. Kai kurios valstybės narės laikosi nuomonės, kad paslaugos, kurios yra suteikiamos nukentėjusiems nuo priekybo žmonėmis, turėtų būti įtvirtintos įstatymais. E, kaip tai yra daroma, pavyzdžiui, Vokietijoje arba Švedijoje. Tačiau e, trūksta tokio supratimo, e, kokie, kas skatina, sakykime, paklausą. E, paklausos mažinimas turi pasiekmių taip pat ir lyties perspektyvai ir ne visada tai yra akcentuojama. E, pavyzdžiui, yra sričių, kur itin e, reikalinga pigi darbo jėga dėl besikeičiančių demografinių pokyčių valstybėse. Ir per, pernelyk mažai e, dėmesio skiriama tokiems e, sektoriams, kaip pavyzdžiui e, namų ruoša, e, statyba, maisto e, perdirbimas e, ir panašiai. Dabar suteiksiu žodį kolegijai Skryvankova. Ačiū, sako pirmininkė. Dabar suteiksime žodį poniai Skrivankova, prašome. Ji taip pat yra e, šios Europos komisijos grupės narė ir kalbės apie direktyvos įgyvendinimą Junktinėje karalystėje. Ačiū. Ačiū Jums už pakvietimą. E, patikslinsiu, e, kaip sakė ponia Ul, mūsų pristatytas pranešimas konkrečiai buvo skirtas Vokietijai, Švedijai ir Lietuvai. O šiuo metu mes rengiame kitą pranešimą skirtą Rumunijai, Junktiniai karalystė ir Niderlandams. Taigi aš pateiksiu komentarų dėl Junktinės karalystės, bet kol kas įsamios analizės dėl šios šalies nėra atlikta. Gerbiami e, komiteto nariai greičiausiai žino, kad visos valstybės privalo laikytis e, direktyvos. Kaip ir buvo sakyta, dauguma e, jau perkelė direktyvą į nacionalinę bazę, tačiau valstybės narės pačios apsisprendžia, kaip tai daryti mes nustatėme, kad perkelimas skiriasi, bet to Kaip ir pasakė ponė Birdar, e, ne visada direktyva yra tinkamai gyventinta. Ypač e, dėl tų dalykų, sakykime, kur e, nėra to bendro supratimo ES, kas yra, sakykime, lytis, priekyba žmonėmis ir taip toliau. Bet to trūksta gairių, kaip valstybės narės turėtų gyveninti lyčių perspektyvą. Ir dėl tai turi, sakykime, pasiekmių E, ir mm, lyčių perspektyvos stebėsenai priekybos žmonėmis kontekste. Supratimas šio savokos yra labai ribotas. Dažnai galvojama tik tai apie moteris ar e, mergaitės, kurios yra traukiamos į prostituciją. E, na, Junktinėje karalystėje 90, paskutinėme dešimtmetyje ir pirmajame dešimtmetyje buvo e, apsiribojama tik tai priekyba moterimis ir mergaitėmis, dabar jau šiek tiek požiūris išsiplėtė. Eurostato duomenis teigia, kad moteris ir mergaitės yra dažniausiai parduodamos seksualiniais tikslais. Tačiau um, um, Aukų skaičius priklauso taip pat ir nuo valstybių narių galimybės nustatyti aukas. E, be to, kai pradėjome tyrimą, paaiškėjo, kad valstybės narės siekia nustatyti visus priekybos žmonėmis E, atvejus, nes ne visi priekybos žmonėmis atvejai yra, susi, yra susiekti, susijęti su seksualiniu išnaudojimu. Pavyzdžiui, 11-12 metais e, buvo užregistruota daugiau priekybos žmonėmis atvejų e, priverstiniams darbams atlikti nei seksualiam išnaudojimui. E, ir dauguma žmonių, kurie yra parduodami seks, e, seksualiam išnaudojimui, namų ruošai, e, yra moteris ir mergaitės. Tuo tarpu tiek moteris ir tiek vyrai yra parduodami privertiniams darbams vis, visose sektoriuose. Kalbant apie lyties per jos įgyvendinimą, pagal direktyvą Valstybės narės turi užtikrinti, kad visoms vaukoms būtų užtikrinta specializuota pagalba, prieiga prie teisingumo ir parama, kaip numato direktyva. E, pranešime mes e, skiriame dėmesį paramai, e, prieigai prie paslaugų. Mes sakome, kad direktyva turėtų būti įgyveninta visa, nes moteris, berniukas, mergaitė, vyras gali patekti į prekeivių žmonėmis rankas priklausomai nuo to, kokiam tikslui norima juos parduoti. E, aišku, šis klausimas yra labai kontroversiškas ir galima daryti išvadą, kad kadangi nėra paklausos apibrėžimo, direktyvoje kyla problemų. Kai buvo užsakyta ši studija prieš porą metų, e, manėme, kad na, gal ši studija prisidės prie to, kad savoka bus apibriešta ir geriau bus suprantama paklausa ES lygmenių. Na, mes tą tikslą iš dalies šių pranešimų pasiekėme. Be to, e, direktyvoje ir, kaip ir pasakė kovos su priekybos žmonėmis koordinatorius šiandieną, reikia kovoti su visomis žmonių išnaudojimo formomis. Akcentuoti reikia ne tik tai paklausą, bet ir aplinkybės, kurios skatina žmonių išnaudojimą atvykimo vietoje, bei kas visų pirma lemia tai, kad žmonės yra išnaudojami. E, išnaudoti reikėtų atkreipti dėmesį ne tik tai į tokius dalykus kaip gyvenimo sąlygos ar lytis, bet ir kitus. E, sakykime, pastebėjome, kad e, vaikai ir moteris, kurie yra kilę, sakykime, iš to paties konteksto, vienais atvejais patenka į tą rizikos grupę, o kitais atvejais ne, todėl reikia įsiaiškinti kodėl. Dabar priemonės, kurios reikalingos e, - informacinės kampanijos, e, švietimas, e, socialinės žiniasklaidos priemonės, mm, įvairių nevyriausybinių organizacijų įtraukimas. Kadangi yra labai daug sektorių, kur žmonės yra išnaudojami, tiesų labai svarbu um, įsiaiškinti, kas um, skatina paklausą. Ir, pavyzdžiui, mes pasistengėme apibriežti, sakykime, kas skatina uh, žmonių um, išnaudojimą per tris lygmenius. Um, ir um, sakome, kad, uh, na, žmonių išnaudojimą gali paskatinti ir noras oriai dirbti. Jie, žmonės tokie, sakykime, palieka savo gimtasias vietas, lieka į, išvyksta į Europos Sąjungą, kad galėtų dirbti ir užsidirbti, tačiau pakliūna į priekeivių žmonėmis rankas. Dėkoju. Gracias, eh, tiene la palabra la señora. Ačiū. Dabar eh, poniai pon, Rot suteikiamas žodis. Distinguished parliamentarians, ladies and gentlemen. Gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai, ačiū už galimybę kreiptis į Jūs šiandien. Dirbu patarėje Suomijos e, stebėsenos institucijoje atsakingoje už kovą su prekyba žmonėmis Kalbant apie žmogaus teisę, tarptautinę teisę, iš tiesų tai yra e, didžiuliai E, didžiuliai pasiekimai, nes nukentėję asmenys turi teisę į pagalbą ir apsaugą ir reiktų nepamiršti, kad jokia kita e, teisinė sistema, pavyzdžiui, e, skirta privatiniam darbui arba šiolaikiniai versijai nesuteikia tokių didžiulių teisų pažeidžiamiems žmonėms šių priemonių gyvendimas vis dėlto sudėtingas visame pasaulyje Ir tie iššūkiai yra akivaizdus, nes yra didžiuliai skirtumai. Visų pirma, galvojant apie tai, kiek galvojama, kad yra nukentėjusių ir palyginti su tuo, kiek yra vykdoma tyrimų ir kiek nubaudžiama asmenų. Aišku, tyrimai labai svarbus yra, nes neidentifikavus negalima tolesnių e, veiksmų imtis, nes iš tiesų, jeigu e, tas skaičius nedidelis yra nustatomas taip e, politikams ir visiems kitiems gali sudaryti įspūdės, kad prekyba žmonėmis nėra toks didžiulis masinis reiškinys asmens požiūrį. Iš tiesų labai svarbu yra Mm, tai, kad, kad būtų įvardyti asmenės saugomis, ne tik, nes tik tai jie turi teisę į pagalbą iš valstybės. Na, aišku, ta sistema, kurią turim, yra geriausia sistema, kokia apskritai yra, bet reikia, kad jinai veiktų, nes nuo to priklauso labai daugelio žmonių gyvenimai. Uh, esu parengusi dokumentą skirtą ir e, seksualiniam išnaudojimui ir prostitucijai, nes iš tiesų labai, e, labai sunku yra e, spręsti. Tai ir dokumente aš bandau įvardyti klitis, daugiausiai susitelkta į Suomiją, bet aš manyčiau, kad apibendrinant galima perkelti išvadas ir pritaikyti kitom ES valstybėm narėm. Uh, Aukos yra ir seksualiai, ir ekonomiškai išnaudomas, tai daugiausiai yra moteris mergaitės ir uh, analizę reikia atlikti išskaidant pagal lytis. Ir aš galiu pasakyti, kad uh, kovoti su prekyba žmonėmis, ypač uh, seksualinio išnaudojimo tikslu, uh, Na, iš tiesų kovoti su to labai sunku ir taip galima paaiškinti turbūt to, kad tai labai sudėtingais ryšiais susiję yra su prostitucija ir iš tiesų baudžiamo teisingumo sistema negali identifikuoti socialinę dinamiką tokio išnaudojimo ir nebuvo lengva susitarti dėl priekybo žmonėmis apibrėžimo, e, derantis dėl priekybo žmonėmis e, protokolo, tai yra pirmasis šiolikinės instrumentas skirtas kovas iš to reiškinčių. Tai ir iš tiesų reikia galvoti apie tai ryšį, koks yra tarp prekybos žmonėmis ir prostitucijos ir protokole. Apibrieštis yra iš tiesų kompromisas įvairių požiūrių, teisinių požiūrių apibrieštis. Iš tiesų nieko nepasako apie tai, kas yra nacionaliniuose teisės aktuose. Tai, tiesų kalbama yra apie tai, e, kad be prievartos e, tai iš tiesų e, gali būti ir kitokios priemonės, kaip, pavyzdžiui, piknaudžiavimas gal, gale ir panašiai. Tokiu būdu žmonės patenka į prostituciją. Apibrieštis apibriešia taikymo sritį. Tai asmenis, kurie yra E, saugomi, kuriems teikiama pagalba. Vis dėlto apibriežti galima įvairiai interpretuoti. Klausimas yra toks, jeigu išnaudojimas e, vyksta e, ir tai, ar, ar tai yra tokia, tokio pobūdžio kai tai patenka į priekybą žmonėmis e, apibriešti ir iš tiesų sunku yra tai nustatyti, ypač tada, kai nusikaltėlis naudojo psichologinės priemonės prieš auką, o ne fizinę prievartą. Ir sakau, kad priekybą žmonėmis apibrieštis e, nėra tokia, kad e, apskritai būtų panaudotas visas potencialas ir labai dažnai aukos neidentifikuojamas, negauna pagalbos ir labai dažnai nusikaltėliai nėra pagaunami ir nėra patraukiami atsakomybė. Baudžiama teisingumo sistema neturi priemonių, kad e, galėtų dorotis su, e, su dinamika šitų nusikaltimų. E, tai pažymėjo ir Eurojustas ir, ir kiti. Ir norėčiau pasakyti, kad priekyba žmonėmis dažniausiai yra eksploatacijos proceso ir pasidavimo tam dalis. Čia nusikaltėlis laipsniškai uh, E, atima e, iš, iš aukos e, galimybę apsispręsti, manipuliuoja auką ir iš tiesų primeta savo valią aukai. Ir Suomijoje išanalizavus tokius atvejus pasirodė, kad aukos, nors atrodo, kad gyvena normaliai, uh, neturi realių galimybių nu, nutraukti tą išnaudojimą, neturi galimybių apsisaugoti, prašyti pagalbos, būtent dėl to, kad jos yra manipuliuojamos ir žeminamos. Psichiatrijos ir traumų ekspertai paaiškino taip, kai jiems buvo patikė įrodymai. Tai buvo paaiškinta įvairiais psichologiniais reiškiniais ir tai yra labai pana, panašu į tai, kai, tarkim, smurtą vykdo artimas partneris ar, ar kito piknaudžiavimo išnaudojimo atvejais. Reikėtų kur kas daugiau dėmesio skirti į psichologinius aspektus prekybos žmonėmis ir teisės aktuose. Ir ir praktikoje, nes iš tiesų e, e, viskas yra aukų e, galvose, dėl ko sunku kovoti su prekyba žmonės seksualiniu išnaudojimu tikslu. Na, tai galima paaiškinti istoriją, nes iš tiesų tos, kas užsiema prostitucija, visuomet buvo laikomas grėsme e, visuomeniai, kad tai pažeidžia mūsų bendrus interesus, kaip pavyzdžiui, moralumą, darovę, viešą, viešąją tvarką. Ir šio laikinės e, istorijos e, metu iš tiesų buvo siekiama kontroliuoti moteris įtrauktas į prostituciją, o ne nesprendžiama paklausa. Gerbėmieji, prekybos žmonėmis, kovos su jie, tiksliau sistema siekia pakeisti supratimą, kad būtų apsaugos ir pagalbos priemonės pažeidžiamiausiams e, asmenėms ir tai yra unikalu žmogaus e, teisų ir tarptautinės teisės sistemoje. Ir uh, E, iš tiesų tai suteikia kur kas, e, kur kas platesnės e, teisės aukoms, palyginti su kitom sistemom, kaip, pavyzdžiui, priverstinis darbas arba verkėje. Ir iš tiesų labai dažnai tie, tos priemonės yra tarsi marginalizuojamos, kalbant apie baudžiamąją sistemą valstybėse narėse. Ir iš tiesų viskas dažnai priklauso nuo baudžiamo proceso ir nuo to, ar ar tarkim auka nori pranešti apie tai, kas įvyko, ar nori reikalauti savo, savo teisų, nes dažnai aukos tiesiog nenori, kad būtų identifikuotas, kad identifikuotumėm daugiau aukų, tai iš tiesų turim būti pasirengę vis, padėti visiems, kuriem to reikia. Labai su, svarbu viską vertinti platesnių požiūrių, galvojant apie smurtą prieš moteris, nes iš tiesų sunkumas yra, e, yra panašus į tuos sunkumus, kurie e, kyla kovojant su kitom seksualinio išnaudojimo formom, ypač jeigu auka sutiko susivienyti tarsi su nusikalteliu, kartais netgi ištikėti. Tai e, iš tiesų tai paaiškina, kodėl kova yra tokia sudėtinga ir galbūt tai padės kovoti su sunkumais. Taip pat buvo teikiama, kad Suomijos moteris yra, yra stiprios, ekonomiškai nepriklausomos, jos laikomos atsak, atsakingom ir labai dažnai laikomos atsakingom už, už smurtą, kuris įvyksta. Ir e, todėl yra sunku padėti aukom baudžiamojoje e, sistemoje aišku, yra ir e, socialinis kontekstas, e, kuriame vyksta tas smurtas, tai yra komercinis seksas. Jei moteris prisidėjo prie to, kad tapo aukomis, jos e, žinodamos tapo prostitutėmis, tai iš tiesų uh, E, baudžiamusios sistemos akise, jos nelaikomos tikrom aukom, nesvarbu, kokios pažeidžiamos buvo ir, ir kokiom aplinkybėm jos pardavinėjo seksą. Ir iš tiesų, e, tarkim, kai kalba eina apie kitokias aukas, kaip, pavyzdžiui, priversnio darbo išnaudojimą, iš jų nesitikima tokios atsakomybės. Gerbėmiai dokumente yra pateikiama rekomendacijų ir pirmiausia siekiama gerinti aukų identifikavimą, rekomendacijomis e, siekiama supras, supratimo, kad aukos turi teises, kad priekybos žmonėmis reikia kovoti įvairiom teisiniam priemonėm per socialinę lyčių politiką. Be to, rekomendacijomis norima prisidėti prie supratimo, kad priekybos žmonėmis e, e, esmės dėl to yra psicho, psichologinė ir rekomendacijose atsižvelgiama į tuos visuomenės aspektus, kurie prisideda prie to, kad vykdoma prekyba žmonių seksualinio išnaudojimo tikslu, nes, pavyzdžiui, yra poreikis komercinės sekso našas. Aš e, suprantu, kad e, teisės aktais galime pabloginti aplinką prekybai žmonėmis, tai iš tiesų šalis turėtų e, įvertinti lyties aspektu teisės aktus ir padaryti jų pakeitimus, jeigu reikia ES institucijos, yra labai svarbu šiame procese, nes ES turi atvirtus įgaliojimus ir yra įgaliota priimti teisės aktus šioje srityje. Muchas gracias. Realmente el tema es muy interesante. Ačiū. Labai įdomi tema, labai įdomus klausimas. Norėtume steigti jums daugiau laiko, bet turime laikytis laiko apribojimų, nes darbo tvarkė dar ir kiti klausimai laukia, be to kitų kalbėtojų visas sąrašas. Toliau ponia Nuša Jonkova. Gerbiami komiteto nariai, ponės ir ponai, man didelė garbė šiandieną jums pristatyti preliminarius dviejų studijų rezultatus Bulgarijoje ir Airijoje. Šios dvi valstybės yra skirtingai vertinamos, nes skiriasi jų geografinė padėtis ir tai, kiek jos jaučia pabėgėlių krizę. Be to viena yra kilmės šalis, kita yra šalis, į kurią yra gabenami žmonės. Tačiau jos yra panašios, žiūrint iš tos pusės, kok, su kokiamis problemomis susiduria įgyventinamos 26 direktyva. Abiejose šalise yra baudžiama prekyba žmonėmis, kaip yra reikalaujama pagal direktyvą. Abiejose valstybėse yra nacionalinio koordinavimo institucijos, įvairius mechanizmai ir labai aktyvios pilietinės visuomenės organizacijos. Valstybės narės yra skirusios išteklių ir deda pastangas kovoti su prekyba žmonėmis Ir iš tikrųjų kova su šiuo nusikaltimu e, yra vienas iš pagrindinių prioritetų abiejose šalise. Tai yra labai paplitęs nusikaltimas e, visoje Europos Sąjungoje ir moteris sudaro didžiąją dalį aukų, taip pat ir vaikai sudaro nemažą dalį aukų ir čia į tai reikėtų pasigilinti atskirai. Abiejose šalise yra tam tikros stipriosios pusės. Airija suteikia prieigą prie būtinosios sveikatos priežiūros, taip pat yra pristatomos pagalbos paramos sistemos aukoms, pavyzdžiui, būstas yra suteikiamas. Bulgarijoje pagrindinė, pagrindinis dėmesys yra skiriamas moteriams, kurios, pavyzdžiui, kurios patyrė didžiulę traumą arba seksualinį smurtą. Abiejose šalise yra teikiamas dėmesys nu, joms prekybos žmonėmis formoms ir yra ieškoma būdų, kaip su tuo kovoti pavyzdžiui, išnaudojimu e, paremtos santokos arba kūdikių priekyba. Ir informacija apie tokias nusikaltimus bus paskelbta balandį arba gegužę. Vis tik tai gyvendant direktyvą yra kelios rytis, kur reikėtų dar pasistengti ir tiek nacionalinis, tiek tarptautinis e, įvertinimas e, nurodė tas rytis, nes Čia jau kalbame ne vien tik tai apie Europos teisės raidę, bet ir apie dvasę. Tai galiu pasakyti, kad Bulgarijoje ir Airijoje yra panaši situacija. Kas yra panašu, kad e, aukų teisės nėra numatomos teisės aktuose ir todėl sunku jas užtikrinti. Taip pat trūksta nuoseklios politikos, kuri pa, užtikrintų pagalbą visoms aukoms. Yra laikomasi įvairių, skirtingo požiūrį nustatant aukas, pavyzdžiui, žmonės iš Europos Sąjungos nėra vertinami kaip aukos. Be to, materialinė parama ir būstai yra suteikiami labai prastos kokybės. Ten dažnai trūksta privatumo ir tie būstai yra labai skurdus. O kad būtų galima teikti pagalbą, reikalingas bendradarbiavimas su vito, visomis atitinkamomis institucijomis ir policija turi atlikti savo vaidmenį čia. Be to, ta kompensavimo sistema, ji tikrai negali atlyginti žmonės už tai, ką jie yra patyrę. Tai yra Airijoje, o e, Bulgarijoje yra irgi skirtingai suprantama, kas yra auka, būtent viena vertus, kai yra siekiama užtikrinti e, teisinį persekiojimą ir kai yra bandoma tiesiog identifikuoti aukas. Tai yra labiausiai susijęs su tuo, kokiomis priemonėmis buvo išnaudojama. Pavyzdžiui, moterų sutikimas prostitucija. Jeigu moteris pati su savo, su savo sutikimu tapo prostitutė, tai ji yra vertinama kitaip, ne auka. Praėjusiais Praėjusį mėnesį taip pat buvo nustatyta naujos problemos ir visas institucijos sprendimus priema nesikonsultuodamos su pilietinės visuomenės atstovais. Ir Bulgarija buvo įtraukta į stebėtinų šalių sąrašą praėjusiais metais, kai buvo patikta ataskaita apie prekybą žmonėmis. Būtent tai yra dėl tų spragų nacionalinėje sistemoje. Ypatingai trūksta e, būstų moteriams aukoms, o vyrams aukoms apskritai atrodo, kad nėra teikiama būstų. Taigi reikia užtikrinti didesnės pastangas integruoti maž, mažumų atstovus tapusius aukomis, romus, pavyzdžiui. Be to, dar vienas iššūkis yra nebau, nebaudžiamumas ir Be to, e, nors yra kalbama apie prevenciją, vis tik tai nėra, yra baudžiama už e, pasinaudojimą tų žmonių paslaugomis, kurie yra per prievartą tas paslaugas teikiantis. Bet tai kertasi su prevencijos veiksmais. Ir tas sąlyginis kriminalizavimas e, už sekso pirkimą dėl to yra neefektyvus. Tai nėra prevencinė priemonė ir todėl Airija prisijungė prie naujos grupės e, valstybių narių, kur prostitucija yra vertinama vienu iš didžiausių nusikaltimų prieš žmogiškumą. Na ir galiausiai noriu atkreip, jūsų dėmesį atkreipti į labai svarbų projektą, kurį finansuoja Europos komisija. Pagal tą projektą susijęta buvo Airija ir Bulgarija. Tai yra iš ankstinės intervencijos projektas pagal 12 straipsnio antrą, straipsnį, ant, antrą dalį. Kokia yra idėja šito e, projekto? Turi būti steikiama pagalba aukoms kaip galima anksčiau, dar net jas, prieš tai, kai jos yra oficialiai pripažįstamos aukomis. Ir pagalba pagal šitą projektą bus numatoma tiek aukoms, tiek pačiai valstybei aukoms bus užtikrinamos geresnės jų teisės, taip pat padedama atsigauti, garantuojamas nebaudžiamumas, aukoms taip pat yra padidinami padidamos galimybės gauti kompensaciją, o valstybėms padidės galimybė bendradarbiauti su policija, padedant aukoms, kad e, aukos galėtų saugiau būti e, liudininkais bylose prieš nusikaltelius. Ir valstybės turėtų mm, įvardyti e, aukų teisės ir todėl ateityje turėtų sumažėti skundų prieš valstybę iš aukų pusės. Dėkui. Labai ačiū visoms keturioms ekspertėms už jūsų pranešimus. Be galo įdomu buvo klausytis jūsų pranešimų. Norėtume išgirsti jūsų e, darbą, kurį atliekate kasdieną ir daugiau būtų įdomu iš tai, iš tai išgirsti, apie tai išgirsti. Dar pabaigai atstovė iš komisijos. Dvi minutės. Dėkuoju pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Visų pirma, dėkuoju labai už tokį įdomų posėdį. Pasižymėjome, ką sakė ekspertės, kaip buvo pasakyta anksčiau, ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatorės E, dėl apie pirmus du pasisakymus noriu pasakyti, kad mes čia pastebėjome nemažų faktinių klaidų. Informuosime apie tai parlamentą, kad tikrai nebūtų neteisinga informacija skleidžiama, kalbant apie ES teisės nuostatas ir ES komisijos vaidmenį. Norėčiau taip pat akcentuoti, kad komisija yra užsakiusi tik tai vieną studiją Tai yra lyčių dimensijos tyrimas prekybos žmonėmis srityje. Šita studija, jos rezultatai buvo pateikti pranešėjai. O bet kokios kitos studijos, kurios yra kur, atliekamos, tai nėra komisijos užsakytos studijos, tai yra nepriklausomi e, tyrimai, kuriems tiesiog lėšų paprašo individualus užsakovai iš komisijos. Tai norėčiau tą labai aiškiai pabrėžti, kad studija užsakiusi yra vienintelė studija ir jos rezultatai yra jau pateikti parlamentui. Na ir galiausiai Europos, Europos kovos su priekyba žmonėmis politika apima e, priekybą žmonėmis ir, ir ją į šitą aspektą įveda į kitas politikos sritis, pavyzdžiui, dėl e, lyčių lygybės užtikrinimo, dėl žmogaus teisų ir demokratijos veiksmų plano, Taip pat mūsų darbas, kurį dirbame įmonių socialinės atsakomybės srityje, taip pat žmogaus teisų užtikrinimas įmonėse, daugybėje įvairiausių sričių yra akcentuojamas ir priekybos žmonėmis akcentas. Žinau, kad laiko nėra labai daug, taigi dėkoju už suteiktą mums žodį ir suteiktą laiką. Noriu pasakyti, kad mes parlamentui ir toliau visada padėsime, jeigu reikės informacijos, ją suteiksime, jeigu reikės kažkokių faktinių žinių, mielai jomis pasidalinsime. Dėkui. Dabar suteiksiu žodį poniai Bearder, prašome. Dėkoju. Mes e, gavome labai daug informacijos, e, labai daug yra daroma ir tai yra sveikintinas dalykas. Man e, ypač buvo e, įdomi Suomijos patirtis. E, buvo kalbama apie piknaudžiavimą valdžia, kad šią savoką sunku apibrėžti ir kad tai, kad aukoms yra sunku pranešti apie smurtautojus, todėl kad jie tiesiog yra jų kontroliuojami paso atėmimas yra baisus dalykas. Tada žmogui pasakoma, kad tu būsi gražintas į savo e, gimtasias vietas. Aš prisimenu, kad e, Junktinėje karalystėje e, vienai Nigerijos paaugliai buvo nukirpta uh, E, plaukų sruogą ir ji buvo gazdinama visokiais e, būdų papročiais, kad e, dabar per tą plaukų sruogą, sakykime, bus pakengta jai ir ar jo šeimai. Taigi, ačiū kolegams už atliekamą darbą, žinau, kad trūksta laiko, tad galėtumėm diskutuoti valandų valandas. Tiesiog dar kartą norėčiau pasakyti, kad sunku e, aukoms pranešti apie save ir tai yra labai didelė aukų nustatymo problema. Pirmininkė. Ačiū poniai Berder. Perikime prie kito darbo tvarkės punkto. 12 darbo tvarkės punktas. E, konstitucijos, kurioje atsižvelgiama į lyčių aspektą pagrindai. Silvija Suteu ir Ibrahim Draji. E, pristatys pranešimą e, Euromet feminizmo iniciatyvos vardu. Prašome. Yes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 Thank you very much. I just want to say it's a great... Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad man didelė garbė e, ir man labai malonu pristatyti e, Jums projektą e, susijusi su konstitucija, kurioje atsižvelgiama į lyčių aspektą. Tai yra projektas, kuris atsirado Euromedo feminizmo iniciatyvos dėka. Mūsų tai yra organizacija, kuri kalba apie lygės teisės e, ir šis e, tinklas jungia įvairias organizacijas Euromet regione. Ačiū komitetui už paramą šiam projektui, e, kurį rodėte iki šiol ir tikiuosi, kad rodysite ateityje. Dabar norėčiau Jums apžvelgti projektą, tikslus, tikslinės grupės, turinį, kaip šis projektas gali būti panaudotas, o mano kolega Ibrahimas Drahi pakalbės apie tai, kodėl šis projektas turi būti baigtas dabar ir kaip jis galėtų būti panaudojęs renkiant šiandien konstitucijas. Taigi, šis projektas yra skirtas e, švietimui šviesti, teikti gairias e, teisėkuros dalyviams, e, plačiai visuomeniai, e, kaip turėtų būti keičiama konstitucija, kaip ji turėtų būti rengiama, kad ją, joje būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą. Šis projektas skiriasi nuo to, kas buvo padaryta anksčiau, nes šio projekto metu vadovaujamasi tokiu holistiniu požiūriu į lyties aspektą ir mm, e, projekto metu e, žiūrima ne tik į konstitucijos e, turinį, bet ir į tai, kaip, sakykime, konstitucijos turinį galėtume būti, būtų atsižvelgta į tą lyčių aspektą. Su projektu projektas būtų naudingas politikams, kurie renks E, konstitucijas. E, e, tad projektą, į projektą buvo įtraukti politikai bei nevyriausybinės organizacijos. Šios dvi grupės turės savo atstovus atskiroje grupėje. Šioje grupėje buvo ekspertai turintys teisinių žinių ir ekspertai iš e, Euromedo regiono turintys specifinių žinių. Pavyzdžiui, buvo iš atstovų iš Tuniso, Sirijos ir kitų šalių. Tikslinės grupės. E, studentai, plačioji visuomenė, šis projektas bus skirtas visam viduržėmio jūros regionui kaip švietimo priemonė studentams e, tiek teisės, tiek kitų sričių, e, kaip, sakykime, paversti tą konstituciją e, tokia, kurioje būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą. Taigi mūsų projekto tikslas yra parengti dokumentą, kuris būtų parengtas e, paprastai suprantama kalba, tam būtų pateikiamos e, pateikiami patarimai iš praktinės e, pusės, pavyzdžiai, tiek geri, tiek blogi. Ir taip pat bandom atsakyti klausimą, kodėl ta konstitucija, kurioje atsižvelgiama lyčių aspektai, yra svarbi. E, kalbama apie tarptautinius ir regioninius e, pareigojimus e, taikomus valstybėms narėms, kas turėtų būti įrašyta į konstitucijas, kad nebūtų diskriminacijos, lyčių lygybė turi būti užtikrinta. Taip pat kalbama apie demokratinius principus ir kaip yra susijusi demokratinė konstitucija ir konstitucija, kurioje atsižvelgiama į lyčių aspektą. Taip pat mūsų rengiamas dokumentas kalba apie pačią konstitucijos kalbą ir iš to išplaukiančius teisės aktus, e, siūlomos konkrečios strategijos šiuo atžvilgiu. Kalbama apie e, tai, e, kad konstitucinis tekstas turėtų likti ne tik šiaip tekstu, bet turi būti įgyvendintas. Kad tai duotų praktinių pokyčių moterų apsaugoje. Taip pat kalbama apie procesus, apie skirtingus etapus, kas vyksta prieš renkiant konstituciją, ją parengus, ratifikuojant, po ratifikavimo, kaip turėtų būti, sakykime, skatinamas moterų teisės visų šiuo etapo metu. Kalbant apie mūsų požiūrį rengiant šį dokumentą, jis buvo labai pragmatiškas. Ką aš turiu menį? Taigi visų pirma, mes tikėjomės pasipriešinimo. Ir mes nepradėjome mūsų darbo vadovaudomės mintimi, kad e, tie, kurie e, naudos šį dokumentą, nebūtinai turi tikėti e, konstituciją ir konstituciją, kurioje atsižvelgiama į lyčių aspektą. Todėl mes turėjome aiškinti, aiškinti žmonėm e, apie pačią konstituciją ir ko mes siekiame. Kalbant apie mūsų nugastavimus, mes aišku galvojame apie Siriją ir apie ten e, esančią situaciją, bet e, mūsų parengtas dokumentas gali būti taikomos visur nes e, netgi ES šalis galėtų viena iš kitos pasimokyti. E, galiausiai, apie, kalbant apie mūsų rengiamą dokumentą, e, jame taip pat kalbama apie politinį solidarumą ir paramą siekiant užtikrinti, kad konstitucijos, kai jos bus rengiamos ar keičiamos šiandien, atsižvelgtų į lyčių aspektą. Dėkuoju. Thank you very much. That's, uh, are we having... Uh, Ačiū. Taip, uh, žodis dabar antrajam pranešėjui. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komitetui už šią galimybę pristatyti projektą. Norėčiau pirmiausia kalbėti apie štai ką, kodėl mes tikime tuo, ką darome, kodėl didžiuojamės, tai, tai pristatysiu šis punktus šitos abecėlės. Su pirma, kontekstas jos rengimo Darbas buvo pradėtas patariamosios tarybos dėka, dalyvavo ekspertai iš trijų žemynų - Afrikos, Europos, Amerikos. Dalyvavo šių trijų žemynų konstitucinių reikalų ekspertai. Silvija yra iš Junktinės karalystės, aš, aš esu iš Sirijos Ir mes kartu peržiūrėjom daugiau negu 40 konstitucijų iš visų žemynų valstybių. Tai, kaip matote, buvo užtikrinta didžiulė įvairovė ir mes sutelkėme į tokias vertybės ir moterų lygybę, moterų teisės, moterų teisų užtikrinimas. Uh, nepriklausomai nuo to, koks religinis, kultūrinis ar kitoks kontekstas. Taigi negalima naudotis religija ar kultūra tam, kad būtų mažinamos ar pažydžiamos moterų teisės. Tokia pagrindinė mūsų abecėlės mintis. Antra, tai kada bus e, tai e, parengta, kada mes numatome jau būti parengę e, tą becelę. Daugelis Europos, Amerikos valstybių darė konstitucijų pakeitimus, atsižvelgiant į naujos aplinkybės Sirijoje. Aišku, išgyvenamas ypatingas laikotarpis ir būtų labai dabar sunku kurti kažkokią tai konstituciją. Čia konstitucija turi būti tinkamai atsižvelgiama į lyčio aspektą. Prieš porą metų vyko arabo pavasario revoliucija ir visi tikėjosi, kad tada tai atneš moteriams e, naują geresnę ateitį dėje. Ką pamatėme, kad e, kaip tik tai buvo mažintos moterų teisės, kaip tik tais e, todėl e, šiandien labai svarbu parengti tokias e, gairias. Na ir kita vertus, kai kalbam apie lyčio aspektą, daug kas sako, taip, aš už tai turime į tai atsižvelgti, socialinių ir lyginių kažkokių tai kitokių pagrindų, visą tai labai gerai, tačiau mes nekalbame vien tik tais apie nuomonės išsakymą, tai turi būti įtvirtinta konstitucijoje, teisės aktuose ir e, šiose gairėse, šioje abecėlėje mes e, ir išdėstėme patirtę iš įvairių žemynų, kai kalbame apie CEDOR, tai yra visų formų diskriminacijos, moterų diskriminacijos panaikinimo e, konvencija. Tai iš tiesų e, e, pateikėme visas nuorodas į konkretų tekstą, kad visom šalim būtų aišku, kad tai yra tarptautinė prievalė, kad jos turi turėti įstatymus, e, kurios, kurie, kuriuose visą tai būtų įtvirtinta. Ir Dar vienas dalykas - tai perspėjimas, kad nepapultumėm ateityje į spastus. Renkiant konstituciją turi būti atkreipiamas dėmesys į moterų teisės ir e, kartais girdime, na taip, sustelkime į moterų teisės, kad, kad tai kreipiamas dėmesys, bet nekalbame apie, kalbame apie suverenumą, pasaulietiškumą. Ir čia galima papulti į pastas. Visuomet bus galima pasakyti, kad prezidentas e, turi būti vyras, kuris skelbia ypatingas situacijas, ar gali būti taip, kad nebus moterų teisėjų. Reikia turėti galvoje bendrą vaizdą, neužtenka kalbėti apie lygybę ir diskriminaciją. Reikia užtikrinti galių ar valdžių atskirimą, pasaulietinė e, valstybė ir tik tai tuomet e, konstitucija bus gera. Ir penkta, gai, gairėse nesakome, kad lyčio aspektas turi būti įtvirtintas konstitucijoje, tačiau naudojamas formuluotės turi būti tinkiamas, konstitucijoje turi būti atsižvelgiama į lyčio aspektą ir tai E, turi būti e, daroma naudojant tinkamas e, savokas, kad turi būti užtikrinamos moterio pagrindinės teisės, jis turi būti saugomas nuo smurto, prievartos, agresijos. Nesvarbu, ar tai būtų dėl religijos ar tradicijų. Turime kurti institucijas, kurios tai užtikrintų. Mes bandome pasimokyti iš pati patirties ir abecelėje teikiame tam tikrus modelius. Aišku, e, ne, nebūtina sekti tais, tais pavyzdžiais, bet pateikiamos konstitucijų ištraukos, pavyzdiniai tekstai ir bandome parodyti, kokios garantijos yra užtikrinamos tais e, tekstais, kad nebūtų pažydinėjamos e, moterų teisės ir manėm, kad tai būtų lengviausia dalis iš tiesų parengti abecelę, bet sunkiausia ateityje įtikinti visus, kad tai turi būti prioritetas ir lyčio aspektas turi, turi būti įtrauktas į kiekvienos šalies konstituciją. Susiras iš Damasko ir kai ėmiausi šito darbo, man sakė, tu tikras svajotojas, bet sakiau, konstitucija tai mūsų viltis kuri mums leis išgyv išgyventi, nepaisant to, kad šalyje vyksta karas. Ačiū, tikrai yra daug, apie ką reikia e, galvoti, ką reikia apmastyti, nes aišku, tai neįtikėtinas procesas, valstybė, kur reikia konstituciją, nes aš esu, esu e, iš šalies, e, kurioje e, konstitucija yra su šimtinės karalystės. Na, dabar žodis parlamento nariams. Pone Bjork. Ačiū. Kalbėsiu švediškai, sako pane Bjork. Ačiū už tai, kad e, šiandien esate pas mus. Žinote, kad mes daug dirbame šioje srityje, bet ačiū Jums už Jūsų darbą. Ačiū už įkvėpimą ateičiai, ačiū už taikos paieškas, kai jūsų ateitis galbūt netrodo labai linksmai, jūs atliekote labai svarbu darbą, bandote tvirtinti demokratiją, moterų teisės, siekiate kurti stabilę demokratinę visuomenę kuri galėtų išgyventi. Na, iš tiesų tai iššūkis mums visiems. Dabar ir nuo mūsų daug kas priklauso perimti tai, ką jūs sukūrėte, kad, kad visi galėtų tai perskaityti, pasimokyti iš jūsų darbo kad galėtų įsivaizduoti konstituciją lyčių požiūrių, konstituciją užtikrinančią moterų teisės. Tai labai svarbu. Tai turi būti dalis visų politinių diskusijų dėl taikos proceso. to turime nepamiršti visi. Jūsų atliekamas darbas atliekamas yra sudėtingom aplinkybėm. Bet aišku, visi norime, kad konstitucijos būtų geresnės ir Europoje, ir visame pasaulyje, nes moterų teisų požiūrių turbūt ir nėra sukurta tobulos konstitucijos. Ačiū, pane Naidžio. Ačiū pirmininkė. Na, turiu pasakyti, kad neįsivaizdavau, apie ką kalbėsime pagal šį darbo tarkės klausimą, bet e, da, dabar mane visiškai traukia tai, ką jūs mums pristatėte ir man labai įdomu sužinoti Kaip yra su ES 28 valstybių narių konstitucijom, ar visas sąskaitėte, ar juose atsižvelgiama į lyčio aspektai, nes e, aš įsivaizduoju, kad reikėjo peržiūrėti visas konstitucijas ir iš tiesų man įdomu pasižiūrėti, ar mano šalies konstitucijoje atsižvelgta į lyčio aspektą. Ar dar būtų norinčių pasisakyti? Aš tik tai norėčiau pridurti dėl AKR bendros parlamentinės asamblėjos kitos negaliai buvo gilinamas į Afrikos šalis, Uganda, Malavį, konkrečiai Ruanda. Buvo kalbama apie kvotas moteriam, neįgaliesiam. Ir viskas atrodo gerai, bet kaip visuomet. Uh, Esmė yra įgyvenimas ir čia tai girdėjome, aš girdėjau pasakojimus apie tai, kai buvo apsimetančių neįgaliaisiais ir, e, tarkim, e, rinkimuose e, tuomet dalyvauja broliai pusėseris, seseris. Tai iš tiesų viskas labai gerai, kai tvirtinama tai įstatymuose, bet gyventojai turi žinoti savo teisės. Vienas viena iš problemų Malamija buvo tokia, neįgalieji negalėjo pasinaudoti paslaugomių, kurios turėjo teisę ir iš tiesų buvo remiamasi konstitucija. Nu, konstitucija buvo numatyta teisė į, į tai, tai pagrindinis dokumentas, kaip žinome, uh, nusistatymas visose valstybėse, bet labai svarbu, kad e, konstitucija būtų surašyta taip, kad būtų atsižvelgiama į abiejų lyčių na, galimybės e, vienodai, tai labai svarbu. Ir norėčiau pritarti tam, ką sakė Malin. Aš e, tiesų tikiuosi, kad atkūrus tai, kas Sirijoje. Ja, E, bus kuriama bendruomenė, bet e, tai bus didžiulis e, darbas ir noriu palinkėti jums jame sėkmės. Ačiū už jūsų komentarus, padrasinimus. Mums tai reiškia labai daug, kai tiek daug laiko skiria darbui kažkokia tai tema, tai reikia, kad kažkas tai iš išorės patikintų tave, kad tai, ką darai, yra reikšminga. Ir ši diena Būtent tokia yra. Dėl poros paskutinių e, komentarų ES valstybių narių konstitucijos ir e, klausimas, ar, už, ar užtenka įtvirtinti viską tik tai teisės aktuose. Taip, pirmojų klausimų mes peržiūrėjome ES valstybių narių konstitucijas, kaip tik tai aš todėl sakiau, kad abecėlė e, taikina visur, nes bandome rasti gerosios praktikos pavyzdžių ir dažnai remasi prielaida, kad iš tiesų e, tokia, kad jeigu apskritai remiamasi tam tikrom konstitucijom, kaip, kaip pavyzdžiais, kad ir lyčio aspektų jos bus pavyzdžiai, bet nebūtinai taip yra, imant vairiausius aspektus, kaip tai iš tiesų tos konstitucijos ne visuomet yra tobulos ir kartais reikia pažvelgti tokias vietas kaip Ruanda, Pietų Afrika ir, ir kartais ten randi geriau suformuoluotų konstitucijų ir tada susitūrėme su kliūtim. Vat štai nuostata puikiai suformuoluota, bet ar ji veikia, ar tai galima pateikti kaip gerą praktiką, jeigu žinoma, kad tai nėra įgyvendinama, tai visą tai atsižvelgėme, nes norėjome pristatyti e, abecėlę kuri padėtų moterų teisų aktyvistams sužinoti, kaip pasiek, pasiekti tai, kad moteris būtų įgalintos. Aišku, konstitucija yra kelias į tai, bet suvokiame, kad tai tik tai pirmas žingsnis yra, yra becėlėje, mes sakome, kad bent bendrai paėmus ta Konstitucijos rengimo procesas yra kova ir kol susėdama prie stalo, sėdint prie jo ir, ir po to, iš tiesų, kiek, kiek svarbus yra teisės aktai, kiek tai užtikrina tai, kad nebus grįžta e, atgal e, į tai, kol nebuvo to, kas įtvirtinta dabar Konstitucijoje. Ačiū už jūsų padrasinančius žodžius. Mums dabar kyla trys iššūkiai. Reikia užtikrinti, kad šita abecėlė būtų išplatinta ir padaryti tai regione, kur iš tiesų nekalbam apie moterų teisę, nekal, teisės, nekalbam apie uh, lyčio aspektą. Niekas nežino, kas tai yra, tai turime visų pirma įtikinti teisėkurinkos. Antrasis iššūkis tai tai, kad abecėlė būtų patvirtinta, kad jos, jie, jos laikytųsi, jie remtųsi tie, kas rengia konstituciją. Ir aišku, trečias iššūkis yra abecėlės įgyvendinimas. Labai lengva yra apibūdinti teisės aktus, įstatymus, tačiau ne visuomet lengva tai įgyvendinti. Konstitucija, žinoma, nėra vien tik tai nuomonių ar pozicijų rinkinys. Konstitucija remiasi bendrom vertybėm, principais, kurių turi būti laikomas. Iš tiesų, pradėjome darbą nuo to, kad radome pavyzdžius, kur tai sėkmingai veikia. Na, nežinau, kaip mums seksis, kiek pažangos pasieksime, bet negalime palikti šito darbo savo vaikams patys, tai turime padaryti. Labai ačiū už tai, kad apsilankėte pas mus ir pristatėte savo darbą. Dabar einame prie kito darbo tvarkės klausimo. Na, tai yra tyrimas privesnės santokos lyčio aspekto požiūriu. Čia pranešimą padarys Marilena Verbanė. Tai yra pranešimas, darbas, kurį organizavo C teminis skyrius. Marilena Verbari. Ji yra nacionalinė ekspertė ir projekto vadovė. Ji pristatys rezultatus tyrimo, kurį atliko SEM komiteto užsakymų. Marija Elena, prieš pereidama dirbti ten, kur dirba dabar, ji buvo tyrėja, ji dirbo Gento universitete, po to buvo Europos parlamento stažuotoje, ji dirbo su keliais e, teisingumo ir pagrindinių teisų projektais Europos komisijos organizuotais. Čia yra taip pat ponė Elsley, kuri yra mm, viena vyriausių eksperčių, gali taip pat atsakyti į klausimus. Taigi pirmas teiksiu žodį mūsų e, ekspertiai, poniai Verbari. 15 minučių jums skiriama. Thank you very much. Labai ačiū. Priverstinių santokų tyrimas lyčių aspektų buvo atliktas 2015 metais Liepos lapkričio mėnesiais. Tikslas buvo pažiūrėti, kokia yra priverstinių santaukų praktika ir kokie yra teisės aktai su to susiję 28 ES valstybėse narėse ir e, Europos e, laisvos prekybos asociacijos ir kandidatėse šalise. Paprastai tarptautiniu mastu priverstinės santokos yra laikomos žmogaus teisų pažeidimu ir tai yra smurtas lyčių pagrindų. Ir vis tik tai trūksta koordinuoto privesnės santokos apibrėžimo ir atsako tarptautinio nacionaliniu lygiu, tačiau galima e, pasakyti, kad tai yra vienodai vertinama, kad e, tai yra tokios santokos, kai, kai vienas iš partnerių negali e, laisvai sutikti tekėti ar tuoktis. Priverstinės santokas reikėtų taip pat atskirti nuo sutartinių santokų arba santokų iš patogumo. Sutartinės santokos yra tokios, kur vieno ar abiejų sutoktinių šeimos imasi iniciatyvos parinkti tinkamą partnerį, bet patys e, sutoktiniai gali pasirinkti ar pritarti šeimos pasirinkimui ar ne. E, vis tik tai sutartinės santaukos tampa priversinėmis santokomis, kai yra taikomas spaudimas arba gazdinimas. Santokos iš patogumo tai yra tokios santokos, kurios yra sudaromos tiesiog tam, kad žmogus galėtų atvykti į valstybę narę. Bet tokios santokos tampa privestinėmis santokomis, kai smurtas, grasinimas arba gazdinimas yra pritaikomas kalbant apie lyčių aspektą priversinėse santokose, tai surinkti duomenys parodė, kad priversinės santokos neproporcingai stipriai paveikia moteris. Pavyzdžiui, Junktinių tautų priversinių santokų duomenų e, tyrimo centras e, rodo, kad 79 procentai priversinių santokų buvo tos, kuriuose auka buvo moteris. Ir poveikis tokių santokų moterims yra stipresnės, nes dažnai jos tampa seksualinės prievartos aukomis arba e, seksualinės prievartos šeimoje aukomis ir e, dažnai pastoja jauname amžiuje, o tai turi didžiulį poveikį jų sveikatai. Yra kelios nacionalinės politikos sistemos valstybėse narėse skirtos e, privesniams santokoms. Kai kurios iš tų politikos krypčių yra gyvendinamos pagal smurtą lyčių pagrindų, tokia, kova su juo. Taip pat Buvo nustatytos e, civilinės teisės nuostatos, numatančios aiškės sąlygas, pagal kurias santoka laikoma galiojančia. Tai yra visose valstybės narėse, tai yra amžiaus e, slengstis arba žmogus, žmonių sutikimas tuoktis. Buvo nustatytos e, 13 valstybių narių kriminalinės teisės nuostatos, kalbančios apie priverstinės santokas. Tai buvo Belgijoje, Bulgarijoje, Kroatijoje, Kiprė, Danijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Luksemburgė, Maltoje, Portugalijoje, Slovenijoje, Švedijoje ir Junktinėje karalystė, karalystėje. Kalbant apie kriminalinių e, teisės nuostatų įgyvendinimą, tai mūsų atliktas tyrimas parodė, kad e, precedento teisė yra labai ribota Viena iš priežasčių galėtų būti ta, kad baudžiamoji Būdžiamosios teisės aktai, kalbantis apie privesnės santokas, valstybėse narėse yra labai nauji. Tyrimas taip pat rodo, kad e, labai retai kada yra patraukiama baudžiamama atsakomybė už privesnę santoką. Ir vis tik tai, jeigu privesnės santokos būtų kriminalizuojamos, tai tai turėtų labai aiškę, e, labai aišku ilgalaikį poveikį paskui tam, kaip būtų vertinamos privesnės santokos. Ir gali būti vis tik tai, kad e, ne visos aukos išdrįstų informuoti teisės saugos institucijas. Tiesiog iš baimės, kad e, kaip reaguos jų šeima. Bet e, jeigu, kadangi trūksta struktūros, kuri padėtų kovoti su privesnėmis santokomis, tai aukos net ir pačios ne, ne visada iki galo supranta, kokia yra jų situacija. Kokie dar, kokios dar yra kliūtis įgyvendinant nacionalinės teisės nuostatas skirtas kovoti su privesnėmis santokomis. Visų pirma, kai kuriuose valstybėse narėse trūksta apibrėžimo, be to pačios aukos nežino, kad yra teisinės priemonės, kuriomis jos gali pasinaudoti. Taip pat trūksta sistemos ar struktūros, pagal kurią būtų galima teikti pagalbą priverstinių santokų aukoms ir taip pat nėra apsaugos programų taikytinų priverstinių santokų aukoms. Kalbant apie Romų bendruomenės, tai tyrimo rezultatai rodo, kad priverstinių santokų paplitimas, dažniausiai tai yra vaikų ištekinimas, e, Romų bendruomenėse sunku yra įvertinti, kiek yra paplitusios tokios santokos, dėl to, kad trūksta duomenų. Ir santokinis amžius šiuose bendruomenėse auga ir priverstinės santokos vis tik nėra e, labai paplitusi tradicija Romų bendruomenėse. Štai kokias rekomendacijas teikiame, atsižvelgdami į studijos rezultatus. Reikėtų parengti bendrą priverstinės santokos apibrėžimą ir juo turėtų vadovautis tiek taptautiniu lygiu, tiek ES, tiek valstybėse narėse. Čia reikėtų įtraukti tokius aspektus kaip amžius, smurtas, grasinimas ir prievarta. Privestinės santokos turi būti laikomos smurto lyties pagrindų forma visose valstybėse narėse. Ir taip pat reikia rinkti palyginamus, patikimus, reguliariai atnaujinamus duomenis tokių duomenų rinkimas turėtų būti pagerintas valstybėse narėse. Taip pat reikėtų sukurti tinkamas aukų, paramos aukoms e, paslaugas. Reikėtų parengti taip pat nacionalinius e, veiksmų planus arba programas, kurios būtų skirtos kovoti su bet kokiomis smurto prieš moteris formomis, įskaitant ir privesnės santokas. Dėkui. Thank you. Um, thank you. Ačiū. Labai įdomu. Nes Junktinėje karalystėje pas mus yra kitokie, kitokios aktualijos, tai yra kultūrinis aspektas, kai a, a, e, aziečių kilmės, kilmės merginos yra verčiamos tekėti už indų kilmės vyriškių, taip apeinant migracijos apribojimus ir kultūrinis spaudimas toms merginams taip pat yra daromas. Taigi labai įdomu, kai net Junktinės karalystės piliečiai irgi kartais verčiami tuoktis. Tai yra labai rimtas klausimas ir labai sudėtingas klausimas. Nelabai daug parlamentarų yra salėje. Ar norėtumėte pasisakyti, prašau? Ačiū. Nenoriu būti labai įkyri ir vėl prašyti žodžio, tačiau kalbėdama apie prievirsinės santuokas kalbėjote apie tai, kad skiriasi tradicinės sutartinės e, santokos. Kai šeimos susitarė ir E, oficialios santokos, nes aišku, priversinė santoka yra tuomet, kai asmo yra priverčiamas pasakyti, je, pasakyti taip, sutink, sutinku metrikacijos tarnybose, bet kaip e, yra su sutartiniam santokom, kai susitariama dėl vaikų santoko, tai nėra oficialu, tai gali būti oficialu tik tai tuomet, e, kai atitinkami vaikai sulaukia pilnametystės. Uh, O kaip yra su tokiom neoficialiom santokom, kai galbūt nėra lytinių santykių? Ar tokios santokos yra teisėtos, galiojančios? Nes e, aišku, jeigu tai yra e, netikros e, santokos, tai jos, tai jos nėra, nėra teisėtos, bet jūsų koks požiūris būtų tokių santokų atveju? Labai ačiū už klausimą. Žinoma, civiliniu požiūriu visose valstybėse narėse galioja nuostatos užtikrinančios, kad e, santokos yra e, sudaromos e, laisvai sutinkant asmeniui. Žinoma, jeigu tai vaikų santokos, tai nėra tikros santokos, jos nėra oficialios, bet kokiu atveju Tai yra sudėtinga, netgi jeigu jie ateina į tai tinkamas įstaigas, nes netgi jeigu pateikiamas e, sutikimas yra sunku, yra nustatyti, ar tas sutikimas e, laisva valia duotas ar ne. Ir kaip tik tai todėl viena mūsų rekomendacija ir buvo tokia e, užtikrinti, kad aukos turi pripažinti save aukomis, nes jeigu, tarkim, jos ne, nepraneša institucijom ar organizacijom, kad buvo priverstos e, sudaryti santoką, nes e, iš tiesų gali būti sudėtinga tada identifikuoti tokius atvejus. Taigi tuo atveju labai svarbus yra informatumo didinimas e, mokyklose, jaunimo centruose, kur, kur, kuriuose būrėsi toks jaunimas. Tai yra labai svarbu. Galbūt galėčiau papildyti, visai nesenai bankiau e, tyrimą skirtą prietiniam santokom Belgijoje. Ir e, klausimas, to, e, klausimas dėl to, kuo skiriasi sutartinės ir privestinės santokos, išiškėjo tame, tame tyrime. Uh, Ir e, netgi e, ekspertai paklausti sakė, kad jis labai sunku atskirti yra sutartinę santoką nuo priverstinės, nes kyla klausimas dėl sutikimo Ir aišku, prievartos lygmenės įvairūs gali būti ir sutikimo lygmenės gali būti skirtingas. Tad jie e, buvo už tai, kad e, privestinių ir sutartinių santokų reiškinys būtų vertinamas kaip kontinumas, vienas kraštutinumas būtų, e, reiškia, vien, vienam gale, kada abu asmenys sutinka, o kitam spektro gale, tai aišku, kai abu partneriai priverčiami pasakyti taip, tai iš tiesų e, prievartos ir grasinimų gali būti pačių įvairiausių, sunku apibriežti problemą, labai sunku yra apibriežti priverstinę santoką. Ir tai labai dažnai turi uh, įtakos ir duomenų rinkimui, ir priemonių uh, E, rengimų siekiant kovoti su priverstinėm santokom. Dar ką norėčiau pasakyti, kad vaikų santokos visuomet laikomos priverstinėm, kadangi e, šiuo atveju santoka sudaroma tarp nepilnamečių, tarp vaikų, tai visuomet priverstinė santoka. Kitas dalykas yra e, tradicinės, tos paprotinės santokos, labai sudėtinga tai yra, nes paprotinės santokos sudaromos pagal tradicijas, kurios e, galioja tam tikroje tautinėje e, mažumoje ar kitose populiacijose. Vienas geras pavyzdys, jei neklystų, yra iš Švedijos. E, policijos tinklalapyje yra pasakyta, kad netgi turėtų būti neskatinama sudaryti paprastinių santokų, kad jie tikrai band, siekia įtikinti e, e religinius e, e, vadovus, kad jie nesudarinėtų su tokiu santoku, nes, e, e, nes iš tiesų labai su, sudėtinga yra su tom paprastiniam santokom, nes tarsi jos galioja labiau negu, negu tos, kurios sudarytos civilinės metrikacijos biurose turėčiau tokį klausimą. Jeigu įmanoma įrodyti, kad santoka priverstinė, moteris naina į teismą ir pareiškia, kad buvau priversta ištekėti, ar tokia santoka galioja, jei ji pasakė, kad ji buvo priversta ištekėti. Jeigu yra tyrimas tam tikras, ar santoka ir toliau galioja. Kai kurios kuriuose valstybės, valstybėse narėse prievarta yra nurodoma kaip vienas pagrindų santoką paskelbti negaliojančią ar jie nutraukti. Tačiau viskas priklauso nuo valstybių narių teisinių sistemų. Tačiau iš tiesų santoka bent jau gali būti anuliuota. Ar yra dar klausimų? Ačiū Jums labai, iš tiesų labai įdomi tema ir turiu atsiprašyti, kad netiek jau daug parlamento narių e, susirinko, bet ačiū, kad pas mus atvykote, kad pristatėte savo tyrimus ir lauksime kitų jūsų tyrimo pristatymo ateityje. Right, and the uh, next point uh, is... Kitas darbo tvarkės punktas, e, pranešimas apie uh, E, misija į Airiją. E, dalis e, mūsų komiteto narių lankėsi Dublinė 24-25 rugsėjo dienomis. Jūsų aplankose yra šios misijos raportas. Jeigu neturite pastabų, mes laikome misijos praniš, kaip ir protokolus patvirtintus. Daugiau